gal jau pradėkime posėdį. Aišku, kad tuo pat metu vyksta lygiai grečiai ir kitų labai svarbių įdomių posėdžių, kuriuose parlamentarai nori dalyvauti. Tai labai blogai, nes norim išlaikyti dėmesį čia, bet ne visuomet tai pavyksta. Taigi šio ryto darbo tvarkė yra labai įdomi. Visų pirma, mm, religijos ir įsitikinimų laisvė aktyviai aptariama parlamente. Uh, pastarosius mėnesius ir ES taip pat. Toliau Arabų pusėsalis ir žmogaus teisų padėtis ten, žmogaus, žmogaus teisų situacija ten pristatys ekspertai, kurie dalyvaus čia, kai turėsime e, ryšį Skype'u prancūzų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 turėsime ryšį Skype'u. Žinau, kad e, vertėjams tai nepatinka, taigi stengsimės kalbėti angliškai, tačiau vis tiek geriau bent jau taip e, žmogaus teisų aktyvistus pakalbinti, nei neturėti jokio ryšio. Buvo iš pradžių suplanuota aptarti Veronik Dekaiser pranešimą. Uh, dėl demokratijos propagavimo, tačiau kadangi tie, tokios plačios diskusijos afete prieš dvi dienas įvyko ir tokios plačios diskusijos įdomios, tai mes nusprendėme, kad mm, po pietų mes galėsime su ponia Dekaiser aptarti kompromisinius pakeitimus. Aš, aš suprantu, kad tikrai tai bus ir išsamu, ir, ir laiku padaryta. Dar vienas dalykas dėl darbo atverkės. Ponas Bilbrauder. Hermitit Fund savininkas iš Anglijos yra atvykęs į parlamentą, kad aptartų Magnitski atvejo situaciją, pasikeitimus ir tai vyksta parlamentinio bendarbiavimo tarp ES ir Rusijos komiteto rėmose. Taigi aš gal dešimčiai minučių suteiksiu jam žodį, kad jis pristatytų situaciją, nes kaip atsimetė, buvo ponios Andrikėnės, mūsų kolegės ir uh, vicepirmininkės pranešimas dėl žmogaus teisių ir buvo aptartas taip pat ir tas atvejis, tad manau labai svarbu nepaleisti iš akių to klausimo, aptarti pasikeitimus. Taigi jums leidus apie 10.30 10, jis ateis į mūsų posėdį ir per 10 minučių pristatys naujasius pasikeitimus. Gal galėtumėm patvirtinti sausio 10 ir kovo 14-15 dienų posėdžių protokolus? Taip, ačiū. Dabar keletas trumpų skelbimų. Dėl e, Libijos ponia Ana Gomes pranešėja e, lyčių lygybės komiteto pirmininkė Svensson ir aš pati parašėme raštą poniai e, Ashton dėl Eman al-Obeidi dingimo ir 20 tūkstančių sulaikytųjų um, ir dingusių be žinios likimo Libijoje. Kaip žinome, vis dar pulkininkas Gaddafi ten kontroliuoja. Pone Ašton atsakydama pasakė, kad ES veiksmai prieš Gaddafi režimą tarptautinėme forume, taip pat ir per konkrečias priemonės pritaikytos ir ES, jeigu Junktinių tautų biuras dėl žmogaus teisų reikalų koordinavimo galėtų vykdyti karinės operacijas uh, mano saugumo ir gynybos politikos kontekste, padedant spręsti situaciją. Taigi Libija yra svarbus klausimas e, parlamente ir mūsų pakomitėje. Uh, parlamente buvo minimas 50-metis. Amnesty International tai buvo labai svarbus renginys ir man atrodo, kasdien turėtų būti svarbios diskusijos. Eksperimentas buvo pavykęs, ties turiu pasakyti. Taigi, rezoliucijos gegužės plenarnėje sesijoje dėl Azerbaidžiano, taip pat ir iš valdžios reakcija tam tikra. Pirmininkas Buzekas po, po kelių dienų apsilankė Azerbaidžiane ir mane informavo, kad pirmininkas Buzekas labai aiškiai pasisakė dėl žmogaus teisų situacijos toje valstybėje. Taip pat buvo skubos rezoliucija dėl Baltarusijos kur dar kartą patvirtintas mūsų susirūpinimas dėl blogėjančio žmogaus teisų situacijos. Keli kolegos mm, susisiekė su Drua, e, teiraudamiesi, ar Baltarusijos klausimas būtų įtrauktas į druo um, darbo tvarkį artimiausiais mėnesiais ar savaitėmis, tai galvoju, kad gal reikėtų tai padaryti, ypač atsižvelgiant į uh, baudžiamosios teisės procesus prieš prezidento uh, rinkiminės kampanijos kandidatus ir taip toliau. Taigi laiku būtų tie svarstymai Šrilanka. Uh, rezoliucija, vertinant pagal visus kriterijus, buvo labai silpna. Ir panašu, kad tikrai tarp valstybių narių kokiu tai veiksmų nesulauksime. Uh, gėda, manyčiau, kad Europos parlamentas mm, deramai negina teisingumo ir tų kaltinimų dėl, dėl karo nusikaltimų, kuriuose, kurių padarė abi pusės, kad nieko nesima dėl to. Dabar dėl Honduroso ir Meksikos delegacijos praeitą savaitę Richard Howard tik visai neseniai pasakė, kaip džiaugiasi jisai tą misiją ir gaila, kad negalėjo ilgiau pabūti, bet um, per mūsų birželio sutikimą jis plačiau mums apie, apie tai papasakos. Bet delegacijos pagrindinis svarstytas klausimas buvo nebaudžiamumas, nes nebaudžiamumas yra iš tikrųjų pagrindinė problema Meksikoje ir Hondurase taip pat. Bet prie to klausimo sugrįšime. Dėl Rusijos ponė Ašten ir kiti padarė pareiškimų dėl antro nuosprendžio Hodorkovskio Lebedevo byloje. Nieko nestebina, aišku, kad buvo patvirtintos ilgos laisvės atėmimo bausmės, tiesa, vienais metais sutrumpintos. Galiu tik paskelbti, kad bus koncertas surinktas paremti šią bylą, šią, šį atvejį Rusijos žmogaus teisų gynėjai, man atrodo, Strasbūrė, Birželio 6, 5, ačiū Leonidai, kad pataisėte mane e, surenks tą koncertą. Toliau dėl ES Rusijos konsultacijų. institucijos, kaip pastebėjau, pakankamai gerai bendrauja tarpusavėje, panašu, kad mes esame vieningi. Taigi informavau EIVT, e kad pilietinė visuomenė norėtų surenkti paralelius renginius e, greta Birželio 90 Nižnį Novgorod įvyksiančios es Rusijos tarybos posėdžio. Ir aš manau, kad ir iš ES bus atitinkama parama. Pirmą kartą iš tikrųjų labai aktyviai žmogaus teisų ir pilietinės visuomenės atstovai organizuojasi taip pat ir iš ES pusės. E, ponas Kariapin e, visai neseniai paskelbi, tai, e, jis yra labai drąsus žmogaus teisų gynėjas ir jam buvo paskirtas labai svarbus apdovanojimas už uh, žmogaus teisių e, pažeidimų aukų gynimą Šiaurės Kaukaze. Jis yra iš Nižnai Novgorod. Izraelis. Tikiuosi, kad e, parlamentarai galės pabūti iki to klausimo svarstymo arba bent jau sugrįžti, kai svarstysime, nes e, turėsime neformalų susitikimą su pulkininku Kornel Liebman, kuris uh, yra, kuris dirba Izraelio gynybos pajėgose. Tad e, prašom pasižymėti šį susitikimą. Taip pat noriu pasakyti, kad AFETAS toliau svarsto partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą su Turkmenistanu. Buvo parlamento delegacija organizuota į Turkmenistaną neseniai. Aš taip pat dalyvavau kaip pakaitinė narė ryšiams su Centrinės Azijos, su Centrinė Azija delegacijoje. Ir vieninga pozicija buvo tokia, kad žmogaus teisų situacija yra sudėtinga arba labai sudėtinga. ES atstovai turi dėti visas pastangas ir reikalauti, kad turkmenų režimas realiai pagerintų situaciją. Taip pat ir leisdami jungtinių tautų specialiuosius pranešėjus laisvai atvykti į valstybę. Dėl religijos laisvės specialusis atstovas, man atrodo, jau lankėsi šalyje, bet būtų labai svarbu, kad ir specialusis pranešėjas klausimams dėl kovos su kankinimais taip pat galėtų apsilankyti šalyje. Dar vienas svarbus šios sutarimo tarp Turkmenistano ir ES aspektas yra tai, kad kadangi parlamentas reikalauja, kad būtų atitinkamas specialus stebėsenos mechanizmas, atsižvelgiant į labai niūrę žmogaus teisų situaciją, Europos išas veiksmų tarnyba viename iš mūsų susitikimų atmetė tokį kreipimąsi, sakydama, kad tokiu būdu, būdu pakistų institucinė pusiausvyrą. Mūsų teisinės tarnybos dabar analizuoja tokį jų pareiškimą. Mes ieškome galimybių užtikrinti, kaip galima geresnį tokio svarbos susitarimo stebėjimą. Tai būtų pirmasis partnerystės ir bendradarbiavimo sutarimas, kuris būtų priimtas jau laikantis Lisabonos nuostatų. Prašom atkreipti dėmesį į komisaro Fiulė komunikatą paskelbtą vakar, kuris pareiškė, kad parlamentas turėtų būti labai tvirtai įtrauktas į naujos kaiminysės politikos klausimus. Taigi gal būtų galimybė iš tikrųjų čia ir naujo parlamentinės stebėsinos mechanizmą kaip tai integruoti. Tai tiek būtų pirmininkės pranešimų. Tikiuosi, kad informacija jums buvo naudinga. Noriu pasveikinti Kambodžios, e, Kambodžios e, žmogaus teisų komisijos atstovus. Labai sveikiname um, Jūs mūsų posėdėje, džiaugiamės, kad galite jį stebėti, mes visuomet džiaugiamės ryšiais su žmogaus teisų aktyvistais ir institucijomis iš kitų šalių ar žemynų. Labai džiaugiamės Jūs matydami. Galėsime uh, vėlgi netolimoje ateityje aptarti žmogaus teisų situaciją ir Kambodžoje. Mane informavo, jog delegacijai vadovauja ekscelencija Maksambas, kuris yra komisijos vicepirmininkas. Sveiki atvykę. Pereikime prie pagrindinių diskusijų. Mm, keitimasis nuomonėmis dėl religijos ar įsitikinimų laisvės. Ir čia labai malonu pasveikinti profesorių Hainę Bielefeld. Jis yra jungtinių tautų specialusis pranešėjas šią temą. Taip pat norėčiau pasveikinti ir ponę Sarą Vader ir ponę Penelope Faulkner. Jos atstovauja Europos platformai, kuri kovoja su religiniu nepakantumu ir diskriminacija. Taip pat Jean-Michel Krauts iš, e, a, iš e, ES išorės veiksmų tarybos. Taigi e, religijos ir įstikinimų laisvė yra mm, visuotinis principas, jis yra įtvirtintas 48 e, metų visuotinių teisų deklaracijos 18 e, straipsnėje, 19 straipsnėje. Europos Sąjungai labai svarbu, kad Europos konvencijos, Europos žmogaus teisų konvencijos devintasis straipsnis ir E, žmogaus teisų hartijos dešimtas straipsnis būtų įgyvendinami. Šie straipsniai yra itin svarbus. Religijos e, laisvė apima e, laisvę išpažinti ir praktikuoti tam tikrą religiją atskirai ir viešai. Taip pat tai ta teisė turi ir agnostikai, ir ateistai. Ši teisė yra labai glaudžiai susijusi su žodžio laisvė ir su kitomis pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis. Tai yra esminė e, teisė kiekvienoje demokratinėje ir pluralistinėje visuomenėje. Ta teisė reikia ginti, skatinti, ginti visur ir visų asmenų teisę. Vis dėlto apgailestaudami turime pažymėti, kad e, šis principas nėra pakankamai gyvendinamas ir religijos ir įsitikinimų laisvė yra pažeidžiama taikant smurtą ir diskriminaciją. Mes labai gerai atsimename, kad praėjusiu sausį Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją. Toje rezoliucijoje parlamentas pasmerkė e, pastaruoju metu įsivyravusių smurtą prieš krikščioniškas bendruomenės visame pasaulyje. Deja, nuo to laiko buvo ir daugiau smurtinių išpolių. Pavyzdžiui, Osman Dazir ir Šabas Bati nužudimai Pakistane. Šie žmonės lankėsi mūsų parlamente ir tai yra itin skaudus įvykis. Taip pat matėme, kad ir Sofijoje buvo išpolių prieš mečetę. Ir dėl to kilo daug klausimų, kas iš tikrųjų vyksta. Taigi dėje e, religinios prievartos smurto klausimas yra aktualus įvairiose pasaulio šalyse. Mes e, labai esame susirūpinę dėl teisės aktų nukreiptų prieš e, šmeištą. E, Europos Sąjungos ir ne Europos Sąjungos valstybių taryboms pavyko užtikrinti tolerantiškesnės pozicijas ir mes e, tikimės, kad e, pranešėjas Bielefeld mums plačiau papasakos apie tai. Dabar sutiksiu žodį mūsų pranešėjams ir manau, kad reiks žiūrėti į laikrodį, nes turime pasilikti laiko ir klausimams bei kolegų pastaboms. Taigi pirmiausia, jungtinių tautų specialusis pranešėjas religijų ir stikinimų laisvės klausimų. Ponės Bielefeld. Ačiū, pirmininkė. Mm, ponios ir ponai, esu dėkingas Jums už galimybę su Jumis diskutuoti. Turiu nedaug laiko savo pranešimui ir jį skirsiu tam, kad paaiškinčiau tam tikras sampratas ir pamatysite, kad tie paaiškinimai nebus akademiški, jie turi praktinę reikšmę. Tačiau prieš pereidamas prie koncepcinių dalykų, pirmiausia, Apie minutę norėčiau skirti e, religijos ir įstikinimų laisvės empiriniai dimensijai visame pasaulyje. E, mes kalbame apie, aš kalbu apie, nagrinėjau atskirus atvejus ir tai yra mano kasdienio darbo dalis. Taigi gilinosi labai praktinius, konkrečius faktinius pažeidimus. Ir tai darydamas E, tikrai susiduriu su šokiruojančiais įvykiais. Mane labiausiai šokiruoja neapykanta, didelė neapykanta religinėms mažumoms, tam tikroms bendruomenėms. Ir ta neapykanta dažnai e, skatina baimė, kuri beveik priliksta paranojai ir panieka. Jeigu žiūrėtume į atskirus atvejus visame pasaulyje, pamatytume, kad nėra tokio dalyko kaip natūralių aukų religija ir natūralių nusikaltelių religija. Įvairiose šalise situacija labai smarkiai skiriasi ir reikia vengti apibendrinimų, nes reikėtų vengti apibendrinimų, kalbant ir apie pažeidėjus, ir apie aukas. E, iš esmės daug kas priklauso nuo konkrečios šalies politinės infrastruktūros, istorinių traumų, kultūros arba kultūros, tam tikrų grupių kultū, bendravimo kultūros toka, e, žiniasklaidos informuotumo ir taip pat e, religijonio pakintumo ar nepakantumo tradicijų, apskritai žmogaus teisų padėties. Kalbant apie religijos tradicijas, pakantumo ir nepakantumo tradicijas, reikėtų pasakyti, kad jos yra svarbios, tačiau jos neišplaukia iš e, konkrečios religijos dogmų, juk galiausiai atsakomybė tenka žmonėms. Žmonės keičiasi, tam tikros žmonių grupės, jų įsitikinimai kinta ir mes į tai turime atsižvelgti. Dabar pereisiu prie trijų dalykų, kuriuos norėčiau paaiškinti koncepcinių požiūrių. Religijos laisvė yra žmogaus teisė, kuri patiria didžiulį spaudimą, ne tik praktinių lygių, tam tikrų pažeidimų prasme, bet ir koncepcinių lygių. Tikrai yra kilęs pavojus, kad e, religijos ir įsitikinimų laisvė, kaip žmogaus teisė, jos ribos yra tampa vis e, abstraktesnės ir ta e, laisvė yra perčiama aukštinkojom. Religijos ir įsitikinimų laisvė yra visuotinė žmogaus teisė. Tai reiškia, kad ji yra neatsiejama pagarbo žmogaus orumui dalis. Norėčiau pacituoti pirmos jo žmogaus teisų dokumento, tarptautinių žmogaus teisų dokumento, tai yra visuotinės teisų deklaracijos pradžią. Ten kalbama apie visų žmonių orumo pripažinimą ir tai yra tų visuotinių teisių pagrindas. Taigi reikia galvoti apie žmogaus orumą, norint suprasti žmogaus teisės ir tai yra išeities taškas. Visada reikia galvoti apie žmonės ir apie jų orumą. Negalime galvoti apie religijos ar įsitikinimų laisvę, turėdami iš anksto nustatytų variantų sąrašą, o taip yra daugelie šalių. Daugelie šalių įvairiose pasaulio kampeliuose yra garantuojama teisė, religijos e, laisvė konstitucijoje, tačiau yra patikiami tik keli variantai. Galite būti krikščionis, žydas arba musulmonas. Ir viskas, tai yra baigtinis variantų sąrašas. Bet turint galvoje e, teisų visuotinį pobūdį, reikia neužmiršti žmogaus orumo. Žmonės yra labai įvairūs ir turiu pasakyti, kad žmogaus teisų komitetas komentuodamas 18 suotinių teisų deklaracijos straipsnį, sakė, kad religijų ar įsitikinimų laisvė gina teistinius, ateistinius įsitikinimus ir taip pat e, teisę turėti bet, kokį, bet kokius religinius įsitikinimus. Taigi tai apima ir tradicinės, ir netradicinės religijas, didelės religinės bendruomenės, netradicinės, mažas bendruomenės, e, į tam tikrą religiją atsivertusius asmenis ir taip toliau. Ir visi tie asmenys turi būti ginami vienodai. Toks yra žmogaus teisų ir religijos laisvės visuotinis pobūdis. Tačiau turiu pasakyti, kad net ir jungtinėse tautose ir jungtinių tautų dokumentuose vis dėlto linkstama vadovautis iš anksto sudarytų sąrašų. Tačiau to, tai nėra žmog... tinkamas žmogaus teisų interpretavimas. Kitas dalykas e, - religijos ar įsitikinimų laisvė yra laisvė, kasgi tai gali būti daugiau, tačiau mes mums tenka tai aiškinti. Religijos ir įsitikinimų laisvė yra, ir kaip jau minėjo pirmininkė, apima daug įvairių laisvių. Pavyzdžiui, laisvė ieškoti prasmės, laisvė e, pasiekti kitokį rezultatą, laisvė e, propaguoti savo įsitikinimus, taip pat laisvė būti paliktam ramybėje. E, laisvė demonstruoti savo religinius ar nereliginius įsitikinimus e, privačioje ir viešoje erdvėje. Taigi yra ir teigiamų, ir, ir pozityvių, ir negatyvių elementų. Taip pat tai apima laisvę keisti religiją. Jeigu mes rimtai vertiname laisvę, tai laisvė neturi būti apribota tam tikrais variantais. E, asmo turi turėti laisvę ir ieškoti savo kelio ir keisti savo įstikinimus. Religijos ir įsitikinimų laisvė turi būti užtikrinama absoliuti apsauga, kalbant apie religijos viešą propagavimą čia gali būti tam tikrų pateisinamų ribojimų, tačiau jie turi būti taikomi remiantis labai tiksliai nustatytais kriterijais ir turi būti taikomi labai atsargiai, kad būtų išsaugota esmė. Taigi, jeigu mes rimtai vertiname religijos ir įsitikinimų laisvę, tam pakivaizdu, kad ši laisvė labai glaudžiai susijusi su kitomis laisvėmis. Pavyzdžiui, žodžio laisvė, nuomonės laisvė, susirinkimų laisvė ir taip toliau. Taigi reikia išaiškinti šią koncepciją, kad pasipriešintume polinkiui e, teikti, kad religijų ir įsitikinimų, kad žodžio, žodžio laisvė ir religijos laisvė yra lik ir priešingos savokos, nes dažnai tos savokos, tos koncepcijos yra supriešinomis ir tai yra didžiulė klaida, tai yra labai pavojingas nesusipratimas. Nes taip supriešinant tas laisvės iš esmės labai smarkiai apribojama religijos laisvė. Jūs turbūt žinote, kad pagrindiniai iššūkiai, pagrindinius iššūkius pastaraisiais metais įvar, pateikė is, musulmonų islamo konferencijoje. Ten buvo kalbama apie religijų, kovą su religijų menkinimu ar šmeižimu Taigi, galbūt reikėtų kalbėti ne apie asmenų laisvę, bet apie religijos teisę, tam tikrą religiją išpažįstančių asmenų teisę nebūti pašiepiamiems. Žmogaus teisų tarybos kovo mėnesio posėdėje nebuvo pateikta rezoliucija šio klausimu ir nežinau, ar mums pavyks šio klausimu susitarti. Uh, Galbūt ES valstybės narės ir kitos vakarų valstybės pastaraisiais metais atmesdavo e, rezoliucijas, kurias teikia Pakistanas, pavyzdžiui, dėl religijų menkinimo. Bet vis dėlto, žiūrint į situaciją ES šalise, situacija nėra labai aiški. E, nes yra tam tikrų teisių dėl, tam tikrų teisės aktų dėl šventvagystės. Manau, kad valstybės narės turėtų čia veikti nuosekliau ir daug aiškiau suprasti, kas yra religijos ir įstikinimų laisvė. Ir mano paskutinė pastaba yra susijusi su neutralumu. Kalbant apie religijos laisvę, dažnai vartojama savokia neutralumas, ji, ją randame ir Strasbūro teismo sprendimuose ir ši savoka yra dažnai neteisingai suprantama. Mano nuomonė, valstybės neutralumas religijos laisvės klausimais reiškia teisingumo principą. Esminį teisingumo principą e, užtikrinant e, egzistuojančių religijų pluralizmą, įskaitant ir įsitikinimų pluralizmą. Čia mes kalbame apie lygybę, tai siejasi su pasaulio religijų visuotiniu pobūdžiu. Tačiau, žinoma, nelengva taikyti šį principą, nes yra valstybių, kurios įsivaizduoja, kad viską išmano geriau nei kitos. Ir šis principas dažnai yra neteisingai suprantamas. Pavyzdžiui, kai kas mano, kad Pagal šį principą valstybė neturi kištis į religijos ar įsitikinimų klausimus. Galvoja, kad neutralumas reiškia nesikišimą, tačiau tai yra neteisinga. Valstybės narės privalo ginti religijų laisvę remdamosis lygybės principų. Taigi čia reikia aktyvaus įsitraukimo. Valstybės narės turi būti aktyvios kaip religijos laisvės e, gynėjos, garantės. Kitas dalykas yra religinių simbolių naudojimas viešoje erdvėje. Ir pirmininkė įžangoje sakė, kad ir viešas e, religijos įsitikinimų demonstravimas taip pat e, yra priskiriamas religijos laisviai. Turiu pasakyti, kad labai svarbu atlikti praktinį solidarumo principų grindžiamą darbą, būti solidariems su aukomis. Ir jeigu mes dirbsime tą solidarumo darbą, jis turi būti grindžiamas religijos ir įsitikinimų laisvės kaip visuotinės teisės samprata. Ačiū. Dėkuoju mūsų ypatingam pranešėjui, labai dėkuoju, kad jūs atspindėjote pačius svarbiausius aspektus, kalbant apie religijos ir įsitikinimų laisvę. Mrs. Sara Veider iš atstovauja Europos platformai už religijų toleranciją. Kodėl šita laisvė yra labai svarbi? Prašom pakalbėti apie tai. Pone Veider, dėkoju. EPRIT platforma yra organizacijų ir atskirų asmenų tinklas, kuris kovoja su netolerancija ir taip pat stengiasi apibendrinti visas ES įgyvenimas politikas iniciatyvas. Aš norėčiau e, minėti visų teisės aktų, kurie užtikrina religijos ir įsitikinimo laisvę. Labai svarbus universalios demokracijos 18 straipsnis taip pat e, pilietinių ir politinių teisių atitinkamas straipsnis, taip pat Europos e, žmogaus teisų konvencijos devintas straipsnis ir taip pat pagrindinių ES teisių dešimtasis straipsnis, Hartijos dešimtasis. Taigi religijos ir tikimų laisvė e, numato galimybę pakeisti tikėjimą arba religiją ir taip pat e, aiškiai demonstruoti savo priklausomybę vienai ar kitai religijai savo uh, profesinėje veikloje. Šita laisvė yra užfiksuota ir ES bei kitose tarptautinėse sutartyse ir yra numatyta visomis priemonėmis ginti šitą religijos ir įsitikinimo laisvę. Šių metų vasario kovo mėnesio tarybos išvadose, taip pat parlamento rezoliucijose atsispindi šitą nuostatą vasario 21 dienos tarybos išvadose dėl e, kovos su smurtu ir diskriminacija. Taip pat yra kalbama apie šitą laisvę, taip pat grįžtant prie 2009 metų išvadų. Reikia pasakyti, kad ir ten yra reiškiama susirūpinimas dėl didėjančios netolerancijos ir diskriminacijos atskirų religinių bendruomenių atžvilgių. Taip pat konstatuojama, kad šita teisė yra priklauso prie bendrųjų teisių ir ją turi ginti ir gerbti visos institucijos ir kiekvienas atskiras asmuo. Taigi visi asmenys, kurie e, aktyviai dalyvauja religinėse bendruovėse arba pavieniai asmenys taip pat turi būti ginami. Šių metų vasario 17 dienos rezoliucijoje Europos parlamentas pasiūlė įvairiausių uh, veiksmų, kurie turėtų padėti ginti šią teisę. Taigi teisės e, aktuose, rezoliucijose, tarybos išvadose yra teigiama, kad labai didelė reikšmė yra teikiama religijos įsitikinimų laisvė, tačiau norint užtikrinti šios teisės e, toleravimą reikia žvelgti į priekį. Todėl ES turėtų pradėti strategiškai galvoti apie religijos ir įsitikinimų laisvės užtikrinimą. Ir todėl modernoje visuomenėje labai svarbu informuoti visuomenę apie naujus teisės aktus, aktus ir taip pat užmėgsti labai glaudžius ryšius su visuomenė ir atskirais partneriais. Taigi mes turėtume informuoti visuomenę apie atliekamą darbą, turėtume atsižvelgti į tai, kad reikia išanalizuoti įvairių suinteresuotų šalių veiklos dinamiką, pokyčius ir kad šita laisvė nebūtų traktuojama ir užtikrinama atskirai, bet būtų suprantama globaliai. Todėl reikia numatyti gebėjimus e, vykdyti stebėseną ir sekti raidą šioje srityje ir numatyti galbūt iš ankstinio skubaus reagavimo e, sistemą. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas įtraukti suinteresuotas šalis, ypač labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupės, moteris, jaunimą, taip pat mažumų atstovus. Įgyvendinant šią politiką, labai svarbu, kad procesas būtų atviras, skaidrus ir taip pat apriepintis suinteresuotas šalis bei visą pilietinę visuomenę įvairiais lygiais, nepriklausomai ar mes kalbėtume apie veiksmus Bruselėje, valstybių sostinėse ar vietose religijų ir įsitikinimų laisvė iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas ir todėl reikėtų pagalvoti apie rekomendacijas kitoms ES institucijoms. Pirmoji rekomendacija būtų tokia - atsižvelgti į dabartinę raidą siekiant užtikrinti. Common, um, wealth... Siekiant užtikrinti pakankamą religijos įstikinimų laisvę. Taip pat reikia galvoti apie priemonių rinkinių parengimą ES mastu. Parlamentas. Mes džiaugiamės, kad e, šita tema persikėlė į konstitucinį dialogą ir už jo ribų. Tačiau labai svarbu šitą tek temą nagrinėti atitinkamų lygių, organizuoti diskus, aukšto lygio diskusijas. Ir parlamentas turėtų paraginti pagrindinių teismių agentūrą, kad ji e, rinktų informaciją apie pažeidimus susijusius su religijos įstikimų laisvė. Taip pat reikėtų naudotis esamų fondų galimybėmis kas. Um, išorės veiksmų taryba taip pat turėtų įkurti atitinkamą skyrių, kuris būtent nagrinėtų klausimus susijimus su religijų, jos įstikinimu laisvė. Jūs matote, kad yra daug dalykų, kuriuos būtų galima e, rekomenduoti. Šitie dokumentai yra pateikti ir komitetui ir tai yra geras pagrindas teikti šitą darbą, kuris pradėtas praeitie, tačiau reikia dar labai daug, daug nuveikti ateityje. Ačiū, poniai Vader. Aš pamiršau pasakyti, kad jūs taip pat atstovauti ir Bahai Interna International. Tikrai sugrįšime prie jūsų rekomendacijų dar savo diskusijose. O dabar suteiksiu žodį poniai. Uh, Penelopei Faulkner, kuri taip pat yra iš Europos platformos dėl e, e, nepaka, religinio nepakantumo ir diskriminacijos, bet taip pat ir Vietnamo vaje tai atstovaujate, tai e, aš tikiuosi, kad plačiau apie tai papasakosite, apie situaciją Vietname taip pat. Ačiū pirmininkė. Sara kalbėjo apie principus ir rekomendacijas. Aš norėčiau trumpai pakalbėti apie žmonės kas yra religinis nepakantumas žmogiškojo požiūrio taško ir amerikiečiai Pew Form um, idėjų bankas masto apie tai, kad 70 procentų e, išpa, religijos išpažintojų patiria piknaudžiavimo ar diskriminavimo atvejus, taip pat ir Europoje. Ir ypač per pasarosius mėnesius mes matome, kiek daug yra žmonių kančių ir todėl Europos politikos reikia tikrai toje srityje, jau seniai jos reikėjo. Kaip jungtinių tautų specialusis atstovų pranešėjas sakė, tikrai e, religinis nepakantumas gali būti ir valstybinės formos regionas, tai gali būti, pavyzdžiui, Kinija, Vietnamas, pavyzdžiui, kur valstybė prispaudžia tiesiog um, religinės mažumas, kaip Bahajų Vietname ar um, Eritrėjų krikščionis, pavyzdžiui, gali būti ir. Um, Pavyzdžiui, Amadėjos, tarkim, atvejis, musulmonų Indonezijoje atvejis, ar gali būti prieštaringi teisės aktai, kaip kad, pavyzdžiui, uh, įstatymai prieš šventvagystę Pakistane. Religinio nepakantumo aukos yra ne tik žmonės, kurie negali praktikuoti, išpažinti savo religiją, bet tai yra žmonės, kurie susiduria su problemomis kasdienėme gyvenime, ku, ypač kur valstybė platina tokią informaciją, kuris skatina neapykantą. Religinės mažumos tiesiog neturi jokios apsaugos, neturi jokių teisių, dažnai praranda ne tik tai pragyvenimo šaltinį, bet ir savo gyvybės. Pavyzdžiui, Bahai Vietname yra tokia situacija, kur valdžia sistemingai sprendžia Bahai klausimą, neleidžia jiem jokių galimybių gauti švietimą, turėti turto, negali jie susirasti darbo, neturi jokių pilietinių teisių. Septyni Bahai lyderiai yra taip pat sulaikyti. Tai yra Irano visas tas smurtas prieš Bahai. 2008 metais jie buvo areštuoti ir gavo 20 metų įkalinimo bausmės dėl propagandos prieš Islamo Respubliką. Po to dėl apeliacijos tas Laisvės ateimimas sutrumpintas iki 10 metų, po to vėliau vėl 20 metų, be jokio pagrindimo pratesta. Pagal EPRIT parodymus Bahai International bendruomenės, iš Bahai International bendruomenės, tai septyni vadovai iš viso neturi jokių galimybių apginti savo teises, areštuoti be pagrindo, jų turtas sunaikintas ir taip toliau. Pirmininkė prašo kalbėti uh, lėčiau. Toliau, budizmas tai yra taikos filosofija, tačiau Birmoje ir kitose šalise budistai vis tiek dėl savo nesmurtiškų pažiūrų jie pergyvena didžiulį persekėjimą. Vietname, pavyzdžiui, seniausia religinė bendruomenė ai, yra pakeista komunistinės partijos kontrolė. Ai, vienuoliai, vienuolės nuolat yra sulaikomi, areštuojami ir mano organizacija turi informacijos kad štai prieš kelias dienas vienamas ėmėsi kampanijos, kad UBCV bendruomenė negalėtų švęsti savo Vesak dienos, tai yra būdas gimim, gimtadienio. Ir jau 30 mečius e, Činkuando yra laikomas namų areštas Taigone dėl to, kad išpažįsta religinę laisvę žmogaus teises gina. Kinijoje e, krikščionis, Falungong, Tibeto budistai, Uger musulmonai visi patiria diskriminaciją. Romos katalikų protestantų bažnyčios Kinijoje buvo tiesiog visoje valstybėje visiškai užspaustos, visiškai sugriautos. Yra ir krikščionių ir falangong uh, išpažintojų, kurie tiesiog dinksta dešimtimis ir tūkstančiais ir yra areštuojami sodinami į kalėjimus. Islamas gali būti tik tai praktikuojamas valstybės kontroliuojamose e, mečetėse. Pietų Kaukaze e, e, ir Centrinėje Azijoje, ypač Azerbaidžiane, Uzbekistane, Turkmenistane, taip pat yra valstybės remiamas judėjimas link to, kad būtų kaip galima labiau sugriežtinta vis, visa religinė laisvė yra tiesiog Mm, prieš asmenys, prieš imamus, prieš pastorius imamas atitinkamų veiksmų. Pavyzdžiui, praeitą mėnesį Uzbekistano nacionalinės saugos tarnybos taškentė surengė du e, reidus prieš baptistų bažnyčią. Toliau Dramblio kaulo krantas, Nigerija, matome, kas įvyko po šių metų prezidento rinkimų. Nuo balandžio jaunimo brigados daugelį šiaurinių valstybių tiesiog ėmėsi baisių greunamųjų darbų. Apie 60 bažnyčių, šimtai namų buvo buvo tiesiog sudeginti. Tuo pat metu kitos jaunimo grupės ėmėsi keršto prieš musulmoniškas šeimas ir namus. Egipte kopto krikščionis taip pat patyrė baisius išpolius salaf, iš salafistų judėjimo pusės. Tai yra Vahabi įkvėpta tikrai kietos linijos sekta, kuri siekia, kad islamo valstybė būtų grinai tik islamiška. Bent 12 žmonių buvo nužudyta, apie 200 sužeistų, kai salafistai padegė dvi bažnyčias, apsupo namus, parduotuvės koptų krikščionių kairę. Indonezijai, tai š, tokia nuosaiki musulmoniška valstybė, religiškas fanatizmas taip pat labai sparčiai auga. Kietosios linijos šalininkai kūrė nebaudžiamumo ir baimės aplinką ir užpulinėja krikščionis ir kitas mažumas. Ahmadija musulmonų grupė yra e, pirmasis taikinys. Praeitą mėne, praeitais metais Indonezijos religijos reikalų ministras pareikalavo, kad Ahmadija būtų uždraustas. Pakistane tie, kas, e, pas, kas e, apšmeižė e, pranašo Muhamedo vardą, turi būti, jam turi būti vykdyta mirties bausmė arba turi gauti įkalinimą iki gyvos gal, galvos. Iš tikrųjų, tai yra tokia E, tokie įstatymai yra taikomi prieš nemusulmoniškas mažumas visiškai netinkamai. Ir islamo ekstremistai dažnai pasi, prie, prieš juos pasisakančius oponentus apkaltina būtent pagal tos uh, šventvagystės įstatymus. daug kas, kas tiesiog nori savo bendruomenę kurti, patiria tokius išpolimus, taigi tarptautinė bendruomenė turi apie tai galvoti ir dabar, ir ateityje, ir pažvelgti turi plačiau, nei vien tik tai savo um, de, bendruomenę. Ačiū, ačiū, kad priminėte mums apie tai, kokių įvairių yra religijos ir įstikinimų laisvės pažeidimų. Dabar norėčiau suteikti žodį Europos išorės veiksmų tarnybai. Žan-Mišel Kjort, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Dėkoju trims pranešėjams už labai įdomius pasisakymus. Po jų man kalbėti yra daug lengviau. Manau, kad pagrindinė mintis, kuri išriškėja įvairiose tarybos išvadose, pavyzdžiui, ir šių metų vasario išvadose, iš tikrųjų yra signalas apie ES įsipareigojimą ginti e, religijos ar įsitikinimų laisvę tokią, kokia ji yra. Tai yra laisv, visų asmenų laisvė ir reikia ginti visus ir visur. Mes turime vadovautis tais teisiniais ir koncepciniais apibrėžimais, kuriuos mums labai maloniai šiandien priminė jungtinių tautų atstovas. Visos tos koncepcijos grindžiamos žmogaus orumu. 2009 metais taryba priėmė išsames išvadas, kuriomis remdamėsi pradėjome stiprinti ES veik... išorės politikos veiksmus ir stengiamės dabar religijos ir įsitikinimų laisvės elementą įtraukti į įvairias ES išorės politikos ryktis. Tačiau nerima keliantis nepakantumo pasireiškimai ir smurto, smurtiniai išpoliai per pastarosius mėnesius paskatino ministrų tarybą vasario mėnesį patvirtinti dar vieną tarybos išvadų rinkinį Pone Veder mums apie tai priminė. Taigi tose tarybos išvadose akivaizdu, kad ES yra pasirengusi prisidėti prie tarptautinių pastangų, kovojant su religiniu nepakantumu ir ginant religijos ar įstikinimų laisvę. Norėčiau labai padėkoti poniai Faulkner už jos pasisakymą. Ji mums priminė, kad religijos ir įsitikinimų laisvės pažeidimai daromi visur, visose pasaulio kampeliuose. Pone Ešton nevienareikšmiškai ir labai akivaizdžiai pasmerkė atskirus religinio nepakantumo ir religinio smurto atvejus. Taip pat mes pasitelkėme ir kitas priemonės - dialogą, demaršus, tylėją demokratiją. E, Taip pat teikiame paramą pilietiniai visuomeniai, norėdami spręsti sisteminės problemas susijusias su religijos ar įsitikinimų laisvė. Ir tai darome dvišalėme kontekste. Pavyzdžiui, per pastarosius mėnesius sistemingai aptarėme religijos ir įstikinimų laisvę, plėtodami dialogą su Izraeliu, Maroku, kitomis šalimis. Ir tai yra tik pora šalių, kurias norėjau paminėti. Tarptautiniuose forumuose ypač pastaraisiais mėnesiais, kai padaugėjo religinio smurto atvejų, Europos Sąjunga mano, kad e, atėjo laikas tarptautiniai bendruomeniai pateikti kolektyvinį atsaką. Dėl to mes e, daug prisidėjome prie Junktinių tautų 66-osios sesijos, kuri vyko kovo mėnesį. Stengiamės e, suvienyti žmogaus teisų tarybos narius, kad būtų parengta rezoliucija dėl religijos ir įstikinimų laisvės. Mums tai buvo labai svarbu, nes mes būkštavome, kad tarptautinis atsakas gali susilpnėti dėl jungtinėse tautose vykstančių diskusijų apie religijos ir įsitikinimų laisvę ir kad jis gali nukentėti dėl tam tikrų, pavyzdžiui, nuostatų dėl religijos menkinimo ar šmeižimo. Taigi mes stengiamės Ženevoje parengti bendrą signalą, kolektyvinį signalą dėl religinės ir įstikinimo laisvės ir taip pat dirbome su OIC pateikta rezoliucija, kad būtų atsisakyta tos mm, koncepcijos dėl religijų šmeižimo mums pavyko pasiekti susitarimą dėl tos rezoliucijos, mm, kad nebūtų minimas religijų šmeižimas menininkas. Ir tai yra postumis, poslinkis ir jungtinių tautų atstovą galiu patikinti, kad ES ir Ženevo ir New York ir toliau dirbs su partneriais ir mes džiaugiamės OEC partnerių poziciją dėl to kolektyvinio signalo apie religijos laisvę ir stikinimų laisvę. Taip pat esame įsipareigoję užtikrinti, kad šis klausimas nuolat būtų ES darbo tvarkės centre. Mes taip pat paprašėme visų ES delegacijų panalizuoti žmogaus teisų padėtį įvairiose šalise. Jau esame gavę e, daugiau kaip šimtą ataskaitų apie religijos ir įstikinimų laisvę įvairiose šalise. Tai yra, tai, tai yra tas analitinis, praktinis darbas, apie kurį kalbėjo ponia Vader. Tai yra pirmas žingsnis ir tai yra numatyta ir Vasario mėnesio tarybos išvadose Ketrin mm, Ashton yra įpareigota išanalizuoti situaciją ir pasiūlyti priemonių. Ir mes remdamėsi mm, tais, e, tomis ataskaitomis, kurias gavome iš delegacijų, dabar e, rengiame ES poziciją dėl religijos ir įstikinimų laisvės. Taip pat e, remiamės ir Europos parlamento sausio 20 dienos rezoliuciją. Taip pat e, dirbame su Žmogaus teisų ir demokratijos tinklu, taip pat su EPRID. ir svarstome, kokių priemonių turėtų imtis ES, norėdama sustiprinti savo pastangas šioje srityje. Tačiau Reikia neužmiršti, kad religijos ir įstikinimų laisvė nėra autonomiška savoka. Neturime pakliūti į pinklės tų, kurie propaguoja religinį smurtą. Reikia siekti plėtoti kultūrų ir religijų dialogą ir taip pat neužmiršti švietimo, nes švietimas yra viena svarbiausių priemonių, kuri padeda skatinti E, kultūrų dialogą ir religinį pakantumą. Kaip jau sakiau, ši laisvė yra glaudžiai susijusi su įvairiais kitais aspektais, su ekonominė, socialinė padėtimi, su politinėmis teisėmis. Taigi negalima aiškinti įtampos ir smurto vien religiniais veiksniais, reikia žvelgti plačiau. Ir paskutinis dalykas Vykdant išorės veiksmus, labai svarbu parodyti, kad e, mes e, religijos laisvės problemas sprendžiame ir ES viduje. Much, Dėkojame Europos Sąjungos išvės veiksmų tarnybos atstovui. Dabar pradėkime diskusiją, tačiau aš norėčiau pasakyti štai du dalykus, paklausti ypatingo pranešėjo. Ar jūs nemanote, kad ES yra per daug susirūpinusi dėl to, kad yra pažeidžiamos krikščionių arba kitų religinių bendrovių uh, E, teisės pasaulyje. Ir kokie jūsų manimų yra svarbiausi pažeidimai? E, kolega Faulkner kalbėjo apie tai. Mes kalbėjome apie separatizmą, ekstremizmą ir galbūt Tai ir yra pagrindinė priežastis, dėl kurios yra pažeidžiama religijos ir įsitikinimų laisvė. Norėčiau nu, paminėti kaip pavyzdį Kiniją, apie kurią kalbėjo ponia Faulkner. Uh, well, indeed, been... Dėkuoju. Tai buvo labai įdomus E, diskusijų raundas. Dabar aš norėčiau apibendrinti tai, ką mes išgirdome. Pirmas kalbėtojas kalbėjo apie religijos įsveikimo laisvės teorinius pagrindus ir niekas negali prieštarauti. Kolegė Veider kalbėjo apie bendrus dalykus, apie du įstatymų arba pasiūlymų pakeitimus ir taip toliau. O trečiasis kolega kalbėjo apie pažeidimus rimtus ir tragiškus, tai yra kolegė Faulkner. Ir taip pat kalbėjo apie tai, kad reikia įtraukti pilietinę visuomenę ir švietimo įstaigas. Tačiau aš bijau, kad mes nelabai galėsime susitarti dėl kokių nu, konkrečių veiksmų. Nežinau, ar apskritai galėsime nurodyti jų seką. Šiandien uh, mūsų diskusija nežinia, ar padės koptams Egipte, kurie, prieš kurias yra organizuojami išpoliai, arba taip pat ar mes padėsime tiems, kurie ir kankinami Kinijoje. Tačiau šiandien mes ko gero galėtume padėti e, įvairių organizacijų atstovams dirbantiems e, kitose valstybėse, be kito ko ir Junktinėje karalystėje, kurie atrodo negali viešai demonstruoti savo įsitikinimų ir e, išpažinti savo religijos viešai. Taigi, ką mes galime padaryti, išskyrus e, pasitarti, pakalbėti, priimti e, rezoliucijas ir galbūt pranešimus spaudai ir viskas. Thank you, Mr. Helmer. Tikoju kolegai Helmer. Atrodo, kad niekas nepagėdauja dalyvauti diskusijoje. Keista, keista. Galbūt pranešimai buvo tokie išsamus ir todėl galėtume suteikti žodį vėl pranešėjams. Kolegai Bielefeld pirmiausia. Dėkoju. Bielefeld, let's collect uh, the questions. Aš manau, kad pirmą surinkime klausimus, apibendrinkime juos, jie dabar su... Aš norėčiau. Aš norėčiau padėkoti svečiams už pranešimus. Jie iš tikrųjų buvo labai įdomus, tačiau būtų buvę įdomu išgirsti štai ką iš jūsų. Jūs pateikėte pavyzdžių, kaip šita laisvė yra pažeidžiama. Tačiau mums būtų labai įdomu išgirsti, kokios tendencijos Europoje. Ar jūsų manimų situacija blogėja Europoje, tai labai svarbu žinoti, kadangi iš jūsų pasisakymų taip ir liko neaišku, ar situacija blogėja ar ne, o jeigu ji blogėja, tai norėčiau, kad jūs e, paaiškintumėte konkrečiau, kas vyksta, o galbūt situacija yra stabili ir nesikeičia. Todėl norėčiau išgirsti būtent jūsų nuomonę dėl tendencijų. Kolega Tanok. Dėkoju. Aš norėčiau pakomentuoti, neklausti Aš žinoma domėjusi religijos įstikinimo laisvę pasaulio kontekstu, taip pat domėjusi krikščionių bendruomenės reikalais. Aš buvau išrinktas 29 metais. Ir tai, ką jūs sakot, prieštarauja tarsi tam, ką aš žinau. Kadangi ES uh, negali būti uh, piešiama kaip kokia nors imperija, kuri yra uh, kuri yra kalta arba galbūt, kad nepakankamai gina krikščionius kitose pasaulio vietose. 2004 metais aš pateikiau pranešimą savo iniciatyvą dėl krikščionių laisvių apribonimo. Ir dabar aš norėčiau pasakyti, kad pastaraisiais metais situacija šiek tiek pablogėjo po to, kai prisijungia naujos valstybės narės, kurios nes prisima to bendros atsakomybės e, jausmo arba nesijaučia bendrai atsakingos už krikščioniškų bendruomenių spaudimą ir tarsi nejaučia tos imperinės kaltės. Kitas dalykas, norėčiau pakal, pakartoti tai, ką Helmer pasakė. Iš tikrųjų, Rodžeri teisus, kad mes daug triukšmaujame, kalbame, bet iš tikrųjų nieko nenuveikėme konkretaus. Dažniausiai mes organizuojame diskusijas, forumus, priekaštaujame vieni kitiems, vyriausybėms ir iš tikrųjų pateiksiu vieną pakeitėkite man kokiu nors konkretų pavyzdį e, apie kokios nors sutarties sudarimą, e, prekybos sutarties sudarimą, kurioje būtų įtrauktos nuostatos ir susijusios su religijos ir įsitikinimų laisvė. Dabar jau atsiranda žmogaus teisės, demokratijos nuostatos sudaromuose sutartyse, tačiau dažniau yra kreipiamas dėmesys į politinius kalinius, į kalinius asmenus, į asmenis, kurie yra persekiojami ir taip toliau. Ir dažniausiai tie dalykai vyrauja sudarinėjant ir derintis dėl sutarčių. Aš manau, kad e, religijos laisvės e, klausimas dar nėra toksai svarbus šiame kontekste. Aš manau, kad ES turėtų nuveikti daug daugiau ir valstybės narės taip pat pačios turėtų dėsti dėmesį skirti religinėms mažumoms. Ir žinoma, mes kaip pavyzdį vis pateikėme koptų padėtį e, Egipte, tačiau reikėtų galvoti ir apie budistus, e, e, Vietnamo religinių bendruomenių padėtį, taip ir hindų mažumą Pakistane. Problemų yra pakankamai daug, kadangi tokie valstybėje kaip Pakistanas svarbiausia tema kalbant apie šią šalį yra minima kova su terorizmu. Tačiau iš tikrųjų reikia prisiminti, kad yra žeminamas, niekinamas kitos religinės bendruomenės ir taip toliau. Ačiū ponui Tanukui. Dabar vėl suteiksiu žodį mūsų prelegentams. Visų pirma, specialiajam pranešėjui ponui Bielefeldui. E, ačiū. Visų pirma, atsakysiu jūsų klausimą, pirmininkė. Manau, yra rimtų priežasčių, kodėl reikėtų rimtai nerimauti dėl krikščionių situacijos, krikščionių mažumos e, situacijos e, vidurio rytuose. Kinija buvo paminėta taip pat. Taip, seniau mes nepakankamai dėmesio skyrėme toms mažumoms. O priežasčių nerimauti yra, tad džiaugiuosi, kad dabar daug daugiau dėmesio yra skiriama, ypač pastaraisiais mėnesiais, galbūt ypač po tų tragiškų įvykių Egipte, kuomet 23 koptai buvo nužudyti a, naujų metų išvakarėse. vakarėse Galbūt tai paskatino naujai pažvelgti į situaciją, į sistemingą diskriminavimą nukreiptą prieš koptų krikščionis Egipte ir daugelį kitų grupių vidurio rytų valstybėse taip pat. Visi žinome apie situaciją Irake. Galbūt du trečdaliai krikščionių pabėgę iš valstybės, kuri tikriausiai buvo krikščionybės lopšys. Taigi, kaip galime pažvelgti į tas visuotinas teises? Iš tikrųjų, viskas turi būti ne abstraktu, o konkretu. Turime kalbėti apie konkrečias aukas Bahai, Irane, Egipte taip pat, gal mažiau. Um, dėmesio yra skiriama Bahai situacijai Egipte. Uh, Johavos liudytojai taip pat labiausiai persekiojama religinė bendruomenė ir krikščionybės rėmose reikėtų tik patikslinti daugelį rytų e, valstybių, ypač protestantų grupės tampa aukomis taikiniais. Būtent protestantai dažniausiai yra siejami su vakarais e, su vakarų kolonializ, kolonializmu, empirika ir taip toliau, ir mis, misionierių veikla, tai yra irgi religinių įsitikinimų dalis, tačiau, kaip jūs dauguma žinote, yra daug labai apribojimų tose valstybėse, net ir um, Baudžiamusias teisės yra nuostato atitinkamai prieš misionierišką veiklą, taigi protestantų grupės dažniausiai tampa aukomis Iranas, pavyzdžiui, taip pat. E, tai mes turime labai tiksliai kalbėti, labai konkrečiai ir taip pat laikytis labai atviros religijos laisvės ir įsitikinimų laisvės koncepcijos. Dažnai yra kalbama apie tai, kad yra krikščionis persiekėjimai, tačiau reikia plačiau vertinti religijos ir įsitikinimų laisvę laisvę. Dabar dėl Centrinės Azijos valstybėse, pažiūrėjus, Uzbekistane, kur net ir susibūrimas, tarkim, yra priežastis žmonės nusiųsti į kalėjimą bent penkeriems metams. Tai tikrai labai keistos sankcijos. Toliau jūsų klausimas, ką reikėtų padaryti konkrečiai? Puikiai žinau, kad mano išeities taškas buvo pakankamai abstraktus, tačiau tikrai neakademiškas, nes juk turime ir apginti religijų laisvės, įsirinkimų laisvės savoką ir šioje salėje, aišku, aš pamokslavau atsivertusiems, tačiau reikia turėti omenyje, kad reikia dar labai daug ką atversti iš tikrųjų, reikia labai daug to aiškinimo atlikti ir tas teorinis suvokimas reikalo ne visuomet tai yra lydimas nuoseklių praktinių veiksmų, net ir ES politikoje. Taigi aš manau, kad tikrai yra daug pagrindo teikti, kad reikia daugiau nuoseklumo užtikrinti ES, bet ir ES taryboje. Pavyzdžiui, dėl um, šventvagystės įstatymų, tarkim, labai teisingai mes užsipolinėjame, pavyzdžiui, Pakistano drakoniškus įstatymus dėl um, šventvagyščių, bet aišku, yra ir daug, daug, daug tokių švelnesnių variantų, kurie egzistuoja net ir ES valstybėse narėse. Taigi, dabar kalbant apie praktišką e, lygmenį, religijų įsitikinimų laisvė tai yra pagrindas, tai yra žmogaus teis, viena iš žmogaus teisų ir ką mes iš jungtinių tautų patirties galime pasimokyti, kad efektyviausias būdas įgyventi žmogaus teisės tai yra integruoti jas į tarptautinę teisę, užtikrinti tarptautinę priežiūrą, tačiau reikia, kad nacionalinės institucijos veiktų. Taip, aš matau, kad jau turiu baigti pasisakymą. Yeah. Pirmininkė, aš nenoriu nutraukti jūsų vidurį sakinio, bet. Tai gerai, žmogaus teisės, kaip mes visi žinome, yra ilgalaikis projektas jis turi būti siejamas su institucijų stiprinimu. Žiniasklaidos dėmesys po truputėlį jau keičiasi ir keičiasi. Taigi, tam, kad būtų ilgalaikė perspektyva užtikrinta, reikia stiprinti institucijas ir reikia padėti visiems, kas veikia vietoje, sukurti tas institucijas. Aišku, žmogaus teisų institucijas yra vienas iš pavyzdžių. Reikia labai aišku, labai rimtų kriterijų užtikrinti nepriklausomybę nuo valdžios struktūrų, kad būtų galima įtvirtinti religijų laisvę. Bet tikrai yra dar labai daug daug vietos pasireikšti praktikoje. Gal vėliau galėsime dar truputėlį pakalbėti. Taip tikrai šią temą aptarėme ne paskutinį kartą. Ačiū. Manau, kad reikėtų kalbėti glaustai, nes mūsų laukia dar keletas renginių. Norėčiau dabar paprašyti ponios Andrikienės ir ponios Veržyje trumpai pateikti savo pastabas ir klausimus. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti šios dienos prelegentams. Dėkoju ir pirmininkiai už mums sutiktą galimybę aptarti šios klausimus. Turiu labai konkretų ir trumpą klausimą išorės veiksmų tarnybos atstovui. Praėjusiu metu gruodžio 16 dieną Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl e, žmogaus teisų padėties metinio pranešimo 2009 metų žmogaus teisų padėties. Ten yra pateiktas ilgas rekomendacijų sąrašas dėl religijų ar stikinimo laisvės. Vienoje iš rekomendacijų vicepirmininkė, vyriausioji galiotinė yra raginama padidinti darbuotojų skaičių, darbuotojų, kurie būtų atsakingi už E, religijos ir įsitikinimų laisvės užtikrinimą išorės veiksmuose ir sukurti specialias struktūras, įsteigiant išorės veiksmų tarnybą. Kadangi e, pagarba religijų ir įsitikinimų laisviai pasaulyje yra vienas iš Europos išorės veiksmų tarnybos prioritetų. Ir taip pat reikia atsižvelgti į žmogaus teisų pažeidimus, kurie minimi žmogaus teisų ataskaitoje. Taigi mano klausimas yra štai koks, kokia yra padėtis, ar šios rekomendacijos bus įgyvenintos ir jeigu taip, kada. Ačiū Laima, dabar ponia Veržyje. Ačiū pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu. Atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti posėdžio pradžioje, tačiau mes kultūros komitete turėjome balsuoti. Tai gal tik tai sureaguosiu tai, ką girdėjau. Religijos laisvė yra ir sąžinės laisvė. Taigi, tai yra laisvė tikėti ar netikėti. Uh, Tai čia eina kalba apie visas religijas ir taip toliau, bet reikia, kad nesudarytumėm įspūdžio, kad giname tik tai vieną religiją ar tik tai vienos religijos išpažinimą. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Labai svarbu, kad šioje salėje mes būtent pabrėžtumėm tą mintį. Noriu dar pridurti, kad kai eina kalba apie religinių persekiojimų aukas, visų pirma reikia taip pat paminėti ir tai, kad yra ir musulmonų, kurie nukenčia nuo to, dėl to, kad jie nenori praktikuoti, kad, dėl to, kad jie nori, jeigu galima tai būtų pasakyti, praktikuoti mus, uh, islamą uh, nuosaikiai. Taigi reikia kad nebūtų tokio įspūdžio, kad tarsi ne musulmonams situacija yra blogesnė. E, reikia aišku įspūdį sudaryti, kad mes tikrai giname e, visus, ne vien tik tai vakarietišką, krikščionišką pasaulį nuo visų kitų. E, reikia galvoti ir apie tuos, kurie gyvena ES teritorijoje, bet nėra krikščionis. Woman and Jūs galbūt pavėlavote iš tikrųjų jau mūsų diskusijas, bet ir aš ir ponas Tanokas išsakėme visai kitokias pozicijas to klausimu ir aš manau, kad e, tikrai galėtumėm su, čia susitarti, mes tikrai nenorime e, jokios religijos diskriminuoti. Pirmininkė sako, na, man tikriausiai čia dar reikės daug ko sužinoti. O dabar aš pasiūlyčiau suteikti žodį tik tai Europos išorės veiksmų tarnybos atstovui, kad jis galėtų atsakyti į užduotą klausimą ir tada užbaigsime šias diskusijas. Parliaments. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju parlamentarams už šią diskusiją. Norėčiau atkreipti dėmesį į, į du dalykus - į universalumą. Aš pritariu Bielefeld, kad iš tikrųjų universalumas nereiškia, kad apskritai atsisakysime ginti kiekvieną atskirą asmenį, religinės bendruomenės atstovą, jeigu jam grėsia koks nors e, pavojus. Kati Ašton pasmerkė visus smurto išpolius prieš Bahajus E, taip pat pilgrimus Hamadis ir taip toliau. Ji parodė savo ryštingą požiūrį ir visiškai neskirstė į e, grupės ir nedarė takoskiros tarp atskirų religinių bendruomenių. Kokios mūsų priemonės ir galimybės? Kolega Tanok. Mes turime visas priemonės, kurios yra skirtos ginti žmogaus teisės. Tai yra viešos diplomatinės priemonės, e, smerk, pasmerkimas e, smurto teisių pažeidimų, tai kas buvo padaryta pastaraisiais ponios Aštan pareiškimais. Taip pat labai svarbu, kad atitinkama reakcija būtų pasiekta ir valstybėse. Turiu omenyje, pavyzdžiui, Egiptą po to, kai buvo vykdyti sprogimai Aleksandrijoje. E, niekas negalėjo už drausti Europos Sąjungai pareikšti savo nuomonę ir dėl religijų bei įsitikinimų laisvės. Tuo tarpu buvo tikimasi, kad Europos Sąjunga pasmerks tik tai tuos aktus kaip e, teroristinius aktus. Todėl labai svarbu įtraukti ir visuomenę, ir e, religinės bendruomenės į šią, šį procesą. Kokie kiti veiksmai. Mes nori, rengiamės parengti e, žmogaus teisų gynėjų darbo gairias. Taip pat mes norime įtraukti šios klausimus į mūsų bendrus politinius klausimus. Jūsų iniciatyva priimtos parlamento rezoliucijos e, atskiruos straipsnius paremdami mes nu, e, išsiuntinėjome visoms ES delegacijoms medžiagą, kad jos suprastų mūsų koncepciją ir kad suprastų, kaip reikėtų dirbti siekiant užtikrinti religijos įstikinimų laisvę konkrečioje valstybėse. Taip pat uh, mes e, e, dabar vertiname maždaug 130 valstybių ataskaitas šiais klausimais ir apibendrinę jas mat pateiksime išorės veiksmų e, tarnybai pasiūlymus, kaip stiprinti religijos įstikinimų laisvę atskiruose valstybėse. Žinoma, vietos žmogaus teisų gynimo strategijos taip pat turėtų būti derinamos su mūsų pasiūlymais ir kad mes ES delegacijose ir ambasadijose galėtume apibendrinti mūsų turimą informaciją ir pateikti ją kaip koncentruotą informaciją Bruseliui. Dėl Pakistano įstatymą, prekybos įstatymą su tarybos sustarimo su uh, Pakistanu ir dėl galimybės įtraukti ir atitinkamas nuostatas į šitą sustarimą dėl prekybos. Tačiau aš nežinau, ar tai bus priimtina pagal BSP plus koncepciją. Tačiau jeigu mes ratifikuotume šią sutartį, tai mes galėtume pasistumėti į priekį, taip pat ir turint galvoje jungtinių tautų pranešėjo pasiūlymus įsitraukti į intensyviau į šią sritį. Taip pat mes konsultuosime su pilietinė visuomenė, apie tai kalbėsime kitą e, pirmadienį. Kolega Popovski susitiko su parlamento atstovais. Mes norime siekti pažangos ir šioje srityje. Ir taip pat mes manome, kad pratesime intensyviau savo veiklą, užtikriname ir įsitikinimų laisvę. Dėkuoju Europos išorės veiksmų tarnybai. Ačiū visiems šios diskusijos dalyviams. Ir labai šiltai norėčiau padėkoti Junktinių tautų specialiam pranešėjui religijos ir įsitikinimų laisvės klausimų. Tikrai mums didelė garbė kviestis čia jūs, jūsų kolegas. Kitą kartą pas mus lankysis ponė Džilanė, ji kalbės apie kankinimus. Tai yra uh, nuolatinė mūsų diskusijų tema ir ji bus surinkta e, Tarptautinės kovos su kankinimais dienos proga birželio mėnesį. Dėkuoju ir kitoms pranešėjams. Baigdama noriu pasakyti, kad mes tikrai grįšime prie šių klausimų, e, kitą kartą reaguodami į Europos e, Sąjungos e, žmogaus teisų ataskaitą. Tokia diskusija vyko ir poniai Andrikeniai parengus jos pranešimą. galbūt prie kavos bus galima aptarti krikščioniškų mažumų klausimus. Dabar noriu sutikti žodį Viljamui Brauneriui, jis yra Hermitage Capital atstovas. Bill Brauder buvo pakviestas pasisakyti ES ir Rusijos bendradarbiavimo komitete. Jis kalbėjo apie bylą, kurią dabar užsijima, jis tai daro nuo 2009 metų, kai po to, kai advokatas Sergejus Magnitski mirė kalėjime Maskvoje. Įvairios institucijos e, labai aktyviai kelia šį klausimą, teikia jį Rusijos institucijoms. Mūsų nuomonė šis atvejis yra išskirtinis ir reikia išsiaiškinti e, galimus nusikaltelius ir juos nuteisti. Manau, kad e, žmogaus teisų pakomitetis tikrai laiku pasikvietė pona Brauerį prieš jam vykstant į bendradarbiavimo komitetą. Ir norėčiau priminti, kad gruodžio 15 dieną e, Europos parlamentas patvirtino ponios Andrikienės e, pranešimą apie žmogaus teisų padėtį ir ten buvo pateiktas raginimas uh, Europos tarybų, Sąjungos ministrų tarybai taikyti, neišduoti vizų tiems Rusijos atstovams, kurie prisidėjo prie sprendimų, kurie galiausiai e, tapo pono Magnitski mirties priežastimis. Ir tas pranešimo punktas sulaukė labai aštrių reakcijų, visų pusių reakcijų. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Braueriui penkioms minutėms. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, kad pasikvietėte mane į šį posėdį. Norėčiau trumpai pakalbėti apie Sergejus Magnitskį atvejį, bylą ir aptarti tą šokiruojantį nebaudžiamumą ir faktų slėpimą, kuris e, išriškėjo po Sergejus e, e, mirties. Aš dešimt metų investavau Rusijoje ir visą tą laiką stengiausi kovoti su korupcija. Dėl to mano darbo buvau 2005 metais išvarytas iš Rusijos. Po pusantrų metų policija surengė reidus mano biurose, paėmė dokumentų. Pirmininkė, e, šiuo metu per daug triukšmo salėje mes klausomės Bilo Brauderio. Prašau išeiti iš salės, jeigu norite kažką aptarti atskirai. E, policija konfiskavo mūsų dokumentus, e, perėmė mano įmonių nusavybę ir buvome apkaltinti, kad iš Rusijos vyriausybės pavogėme 213 milijonų dolerių kaip nesumokėtų mokesčių. Aš e, pasisamdžiau Sergejų Magnitskį, 36 metų advokatą, kuris dirbo Amerikos advokato agentūroje. Jis surinko visą informaciją ir davė parodymus prieš policiją. Ir buvo tikimasi, kad Rusijos vyriausybė imsis priemonių prieš pažeidėjus, tačiau vietoj to Rusijos vyriausybė ėmėsi priemonių prieš Sergejų Magnitskį, jis buvo sulaikytas, kankinamas ir priverstas prisipažinti dėl to nusikaltimo, kurį jis pats atskleidė ir kurį padarė policija. Jis buvo kankinamas įvairiais būdais, dabar jos, į tai nesigilinsiu. Jis parašė daugiau kaip 400 skundų per 380 savo sulaikymo dienų. Taigi viskas labai gerai dokumentuota. Praėjus savaitėje po Sergejaus mirties dėl visuomenės spaudimo Rusijos prezidentas paragino atlikti jo mirties tyrimą. Dabar nuo jo mirties prie 18 mėnesių bet turiu pasakyti, kad atlikus tyrimą ne vienam asmeniu nebuvo pateiktas kaltinimas dėl ne vieno nusikaltimo. Likus savaitėjai iki Sergejaus mirties metinių Rusijos ministerija e, surengė specialią apdovanojimų e, ceremoniją. Daugiau kaip milijonas žmonių dirba e, ministerijai Rusijoje ir kasmet skiriama 30 e, apdovanojimų už specialius nuopelnus, 5 iš to apdovanojimų buvo skirti asmenims, kurie kankino Sergejų Magnitskį. Taigi E, Rusijoje vyrauja visiškas nebaudžiamumas ir e, aš ėmėsis pastangų dirbdamas e, ir bendraudamas su Sergejaus šeima ir kolegomis supratau, kad Rusijoje teisingumo nėra ir mes stengiamės, kad ši byla išeitų už Rusijos ribų ir Jūs apie tai užsiminėte savo pranešime metų, praėjusiu metu pabaigoje. Praėjusią savaitę Senatas priėmė e, pareiškimą dėl Sergejaus Magnitskio mirties, prie jo prisidėjo 16 senatorių, skaitant ir Žoną Makeiną. Pagal tą nutartį bus atšauktos vizos turi būti atšauktos vizos ir išaldytas turtas tų asmenų, kurie prisidėjo prie Sergejaus Magnitskio mirties. Tačiau turiu pasakyti, kad tai turėtų būti taikoma ir kitiems asmenims, kurie e, žudo žmogaus teisų gynėjus. Taigi šis teisės aktas Junktinėse Amerikos valstijose sulaukė daug paramos, nes manau, kad tikrai atėjo laikas pradėti bausti asmenis užuot vien tik smerkus juos žodžiais. Akivaizdu, kad e, šis teisės aktas labai nepatiko e, kankintojams ir pažeidėjams. Ir turiu pasakyti, kad e, taip pat labai remiame uh, rezoliucija priimta praėjusiu metu pabaigoje, kurioje ES valstybės narės buvo raginamos neišduoti vizų e, tam tikriems e, Rusijos atstovams. Manau, kad reikėtų e, dabar imtis kitų priemonių, kad ne tik Junktinės Amerikos valstijos, bet ir ES valstybės narės imtųsi realių veiksmų prieš asmenys, kurie kankina ir žudo nekaltus žmogaus teisų gynėjus, kovotojus už, žmogau, už religijos laisvę ir kovotojus prieš korupciją. Dėkuoju ponui Brauderiui už šį pasakojimą apie tai, kas įvyko. Ačiū Jums už pastabas apie tolesnius įvykius. Dabar komiteto, pakomitečio nariai turi galimybę pateikti klausimų, ką nors išsiaiškinti. Pone Andrikienė. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Mr. Browder, Ačiū pirmininkė, ponė Brauder, labai džiaugiamės matydami jūs čia mūsų pakomitetyje. Noriu užduoti du klausimus. Jūs jau šiek tiek kalbėjote apie JAF kongresą, pasikeitimus ten. Ar jūs galvojate, kad prezidentas Obama pritartų sankcijoms prieš Rusijos pareigūnus, kurie dalyvavo Magnici byloje, taip pat ir JAF ir Rusijos e, santykių peržiūrėjimą ir kokią reakciją tai galėtų išprovokuoti iš Rusijos pusės. Ir antras klausimas mano būtų dėl Rusijos. Prezidentas Medvedevas nekarta pabrėžė, jog jis Magnitskio bylą vertina kaip labai svarbę netgi simptomišką, tarsi lakmuso testą, kuris, kuri rodo, kokia yra įstatymo situacija, įstatymo viršenybės situacija e, valstybėje. Ar jūs galvojate, kad tai yra tik tai žodžiai, tik tai viešųjų ryšių politikos elementas, ar tai yra tikras įsipareigojimas iš prezidento Medvedevo pusės surasti kaltuosius ir užtikrinti, kad jie būtų nubausti? Jūs kalbėjote būtent um, Rusijos vyriausybės pareigūnus, valstybinio sektoriaus pareigūnus. Ačiū, ponė Andrikinė, ponė Brauderį, prašom. Puikus klausimai, pabandysiu atsakyti kiekvieną iš jų. Prezidentas Obama gavo taikos Nobel, Nobelio taikos premiją už savo gerą darbą ar potencialų gerą darbą. Man atrodytų visiškai nesuprantama, jeigu Senatas ir atstovų rūmai priimtų įstatymą, kuris neleistų kankintojams, nusikaltėliams patekti į JAF ar pasinaudoti jos e, bankininkistės paslaugomis, kad tas, kuris gavo Nobelio taikos premiją ir turi e, galimybę vetuoti tokį teisės aktą, kad jis tai padarytų. Man tai būtų nesuvokiama nežiūrint, kokiu kompromisu jis norėtų pasiekti su Rusija, kokia bebūtų atmosfera Vašingtonė, manau, kad vis tiek būtų jam neįmanoma kažką padaryti kitko, kaip tik tai leisti tokį teisės aktą priimti. Ir iš Baltųjų rūmų panašu yra ženklų, kad jie paremtų tokį teisės aktą. Uh, galbūt kitokią formą, bet mes artėjame link tokio momento, kuomet iš tikrųjų būtų pateiktas tos teisės senate ir būtų jis priimtas. Dabar kokia būtų Rusijos reakcija? Dar vienas geras klausimas. Rusijos reakcija į mūsų įvairias pastangas yra labai nerami. Kai tik tai žengėme žingsnį, kad užginčytumėm nebaudžiamumą, kažką dėl to padarytumėm tokiamis iniciatyvomis, yra lygiai tokia pati priešinga reakcija e, prieš mus nukreipta lygiai taip pat. Pavyzdžiui, mes išsiaiškinome, kad 43 milijonai dolerių iš 230 milijonų dolerių, kuriuos Magnitskiai išsiaiškino, kad jie buvo um, tų mokesčių pareigūnų, kurie padarė tas mokestinės nuolaidas uh, draugų ir uh, giminių rankose. Šveicarijos prokuroras iš karto išaldė tas lėšas ir iš karto po to Rusijos prokurorai uh, išdavė arešto orderim vienam iš mano kolegų ir pareikalavo, kad jis atvyktų į teismą bent tris kartus. Buvo rengiamas ir arešto orderis man. Taigi Rusijos pareigūnai daro viską, kad piknaudžiaudami savo baudžiamąją sistemą, jie iš tikrųjų imtųsi priemonių prieš, tų, prieš tuos, kurie praneša apie teisės aktų pažeidimus, tai yra visų, visos tuos, kurie dalyvavo Magnitski byloje. Dabar, jeigu gyvenate Marse ir skaitote žinias iš Rusijos, galbūt išgirdę Medvedevo tokius žinius, žodžius galėtumėt pasakyti, kaip puiku, kokie didžiuliai um, užmojai modernizuoti savo sistemą. Mes juk gyvename ne Marse, vis tik tai gyvename Žemėje ir žinome, ką, ką reiškia tos žinios iš Rusijos. Ir konkrečiai šiuo atveju Medvedevas yra iš tikrųjų yra susidūręs su tokia byla, su kokia jis galėjo susidurti. Tai jaunas advokatas, kuris bandė kažką atskleisti ir buvo nužudytas. Pusantrų metų praėjo ir niekas nėra apkaltintas, daro į priešingai, tik tai suteikti apdovanojimai jiems, tai, man atrodo, tai iškart parodo, kokia yra tiesa, ką reiškia jo žodžiai. Um, well, nothing you've, nothing you've said... Ačiū, ponas Tenok. Tai, ką jūs sakote, manęs nešokiruoja. Aš daugelį metų stebiu padėti Rusijoje ir tai yra šalis, kurią Viki Liks apibūdino kaip mafijos gangsterių visuomenę su mafijos organizacija, kuri valdo tą šalį. Taigi Medvedevas, Putinas e, apie kažką kalba, nežinau, ar Medvedevas, jeigu ir nori įtvirtinti teisinę valstybę, ar galės tai padaryti. Žiūrėsime, kaip bus kito, per kitus rinkimus. Uh, Aš norėčiau pateikti klausimą jums ir galbūt ponė Andrikieniai, kuri atidžiau stebi situaciją Rusijoje nei aš. Kaip Rusija gali būti visą teisę Europos tarybos narė, turint galvoje, kad ten teisinės valstybės principai neveikia ir vyrauja nebaudžiamumo atmosfera? Kaip gali būti, kad e, Rusijos teisėjas, e, posėdžiaujantis e, Strasbūro teisme, žmogaus teisų teisme, priima sprendimus prieš mano šalį? Tie veiksmai, kurie vyksta Šiaurės Kaukaze, galėtų būti pakankamas įrodymas, kurio remiantis Rusija turėtų būti išbraukta iš Europos tarybos narių. Mm. Ačiū ponui Tenokui, nežinau, ar tai buvo klausimas, ar tai buvo bendra pastabė, apie kurią turėtume pagalvoti. Mm, ačiū Jums už tas 15 minučių, kurias skyrėme aptarti e, Sergejaus Magnitskio atvejui. Bilas Brauderis yra tikrai atkaklumo ir drąsos pavyzdys. Jis labai daug jėgų skyrė tam, kad šioje byloje nugalėtų teisingumas. Tai yra tikrai labai svarbus atvejis, jis galbūt padės įveikti nebaudžiamumą Rusijoje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad vakar buvome informuoti apie ES ir Rusijos e, susitikimą ir pirmą kartą Rusijos institucijos e, leido diskutuoti apie Magnitskį bylą. Tačiau tuo pačiu metu mes turėtume pradėti galvoti apie naujus būdus, kaip e, kovoti su autoritarniais režimais ir kaip kovoti su žmogaus teisų pažeidimais taikant tikslinės priemonės. Rusija ne vienintelė šalis, kuriai būtų galima taikyti tas tikslinės sankcijas nukreiptas konkrečiai į pažeidėjus, o ne į žmonės apskritai. Ir trečia, norėčiau pasakyti, kad e, dabar daugelis e, valstybių visame pasaulyje reaguoja į pono Brauderio raginimus dėl Magniski bylos. Tikiuosi, kad ir ES prisims atsakomybę. Noriu priminti, kad Europos parlamentas sakė, kad jeigu nebus atliktas patikimas tyrimas, mes raginsime taikyti tokias priemonės kaip e, vizų neišdavimas, ir turto išaldimas. Taigi iki šiol toks tyrimas netliktas ir manau, kad mes turėtume labai griežtai kreiptis į ES valstybių narių užsienio reikalų ministrus. Taigi, ponė Brauderi, ačiū Jums, ačiū Jums ir už diskusijas bendradarbiavimo komitete. Džiaugiuosi, kad žmogaus teisų klausimai dabar yra aptariami visur ir tam tikros geografinės šio parlamento delegacijos irgi aktyviau sitraukia į diskusiją žmogaus teisų tema. Ačiū. Aš norėčiau pristatyti kitą šios žuryto darbo tvarkės temą. Tai yra keitimasis nuomonėmis dėl žmogaus teisų padėties Arabijos pusėsalyje ir Sirijoje. Mes dabar tikriname Skype'o ryšį. Galbūt Skype'as nėra pats geriausias būdas e, bendradarbiauti, kalbėti su mūsų pašnekovams. Tai galbūt ir prieštarauja vertėjų darbo taisyklėms, tačiau mes kito kelio neradome. Norėčiau priminti, kad parlamentas šį pavasarį labai aktyviai domėjusi situacija Bahreinė, Sirijoje, Jemene. Mes prieimė keletą rezoliucijų šiais klausimais. O dabar mes vėl grįžtame prie šio regioname nu, ir norėtume aptarti situaciją Bahreinė, Jemene ir Saudo Arabijoje. Mes norime pasikeisti nuomonėmis apie aktualiausią padėtį, pasikeisti nuomonėmis ir pagalvoti apie ateities žingsnius. Norėčiau pasveikinti kolegą Vincent Forest iš Frontline e, tarnybos, o po to suteiksiu žodį poniai Rūba Al-Fatal Ekelart, kuri yra šio regiono ir e, ekspertė ir arabų pasaulio forumo vadovė. Taip pat ir Šūra tarybos atstovas yra dr. Sala Ali, kuris yra šios tarybos gynybos ir nacionalinio saugumo e, pirmininkas. Taigi mes džiaugiamės galimybę pasikeisti nuomonį su Bahreino atstovais. Taip pat atvyko ir daugiau šio regiono atstovų į mūsų susitikimą. Aš sveikinu Matijas Popovskį, kuris yra Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas, yra pavadu, generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Įvykiai arabų pasaulyje, žinoma, yra labai svarbus, pradedant mūsų išorės veiksmų tarnybos veiksmus įgyvendinti. Dabar pirmiausia suteiksiu žodį Vincentui Forest iš Frontline e, e, tarnybos penkiom minutėm, po to suteiksiu kolegijai Rūba Alfatal ir dr. Sala Ali penkias minutės pasisakyti. Taigi Vincent Forest Žodis jums. Dėkuoju už tai, kad jūs pakvietėte mane pakalbėti apie situaciją Persų įlangų kos valstybėse ir taip pat apie žmogaus teisų padėtį šiame regione. Aš pakalbėsiu apie Jemeną ir apskritai šį regioną. Yra pateikta informacija raštu ten galėtume pasiskaityti daugiau. Mes baiminomės, kad yra priimti e, priemonės, kurios gali pakengti padėčiai e, šioje, šiame regione. Arabų pasaulio persų įlankos bendradarbiajimo tarnybos žmogaus teisių gynėjai patiria įvairiausius apribojimus, negali laisvai judėti, netenka darbo, kartais yra kankinami ir taip pat e, nėra jokio tos galimybės apsiginti teisme. Kalbant apie Bahreiną, galėčiau e, paminėti Abd Abdullah Kabadžą bylą jo byla rodo, kaip grubiai pažeidžiamos žmogaus teisės. Jis buvo 20 dienų įkalintas be jokių kaltinimų, jis buvo taip pat kankinamas. Ir taip pat ten yra vykdomos bausmės ir kankinimai karinio tribunolo, tribunolo iniciatyva ir visą tai jis patyrė pats ir tai patyrė jo šeima. Taip pat e, yra daug asmenų arestuojama, pavyzdžiui, žmogaus teisų gynybos centro atstovai taip pat yra areštuojami, o e, valdžios institucijos tiesiog siekia diskriminuoti žmogaus teisų gynėjus. Taip pat rytinėme Bahreino regione e, šita diskriminacija yra labai e, nuožmi prieš šitų atstovus. Fadel Meki buvo areštuotas gegužės pirmąją dieną ir jis negalėjo, jo šeima negalėjo su juo susisiekti valstybė tiesiog nukreipė savo veiksmus prieš visuomenės organizacijas, teisų gynėjų asociacijas ir teisų, e, teisėjų organizacijos yra smerkiamos kaip tokios organizacijos arba asociacijos, kurios e, kenkia vyriausybė arba dirba prieš ją. Junktinėse Arabų Emiratuose. Taip pat e, buvo areštuotas e, Šalim Dalk Hasan Katare. Žmogaus teisų asociacijos organizacijos apskritai negali veikti, negalima kritikuoti valstybės e, vadovų, vyriausybės, yra įvesta cenzūra. Sultanas Al-Kalaifi ir toliau yra e, paliktas e, e, kalėjime po to, kai jis buvo areštuotas kovo antrą dieną. Jemene taip pat žmogaus teisų gynėjai patiria įvairiausias grėsmes yra tiesiog bandoma sužlugdyti žmogus teisų gynėjus ir žurnalistus, tie, kurie siekia informuoti apie represijas ir masinių demonstracijų o, stabdymą. Baigdamas norėčiau pasakyti štai ką ką aš išgirdau iš žmogaus teisų gynėjų. E, Bahreinė, Persų įlankos valstybėse yra nedaug galimybių e, stebėti padėtį, kadangi yra tik tai vienintelė ES atstovybė, kadangi ES turi ir kitokių e, svarbių klausimų, tačiau ir tas ES susidomėjimas nepasiekia E, adresato, kadangi reikalingas e, didesnis žmogiškasis potencialas ir taip pat, žinoma, reikalinga politinė valia. Bengazija, pavyzdžiui, yra reikalinga kas daug intensyvesnis, platesnis ES atstovavimas. Thank you very much, Mr. Forrest, and thank you. Ačiū panai Forestui, ačiū, kad laikėtės pasisakymo laiko, parodėte puikų pavyzdį, paminėdamas e, ir tą dokumentą, kuriame plačiau pateikta informacija, taigi e, galėjote trumpiau kalbėti, o mes galėsime pasiskaityti e, platesnės informacijos tame dokumente. Dabar suteiksiu žodį poniai Rūba Alfatal Ekelert, kuri taip pat yra viena iš Europos arabų forumo steigėjų. Aš norėčiau padėkoti Jums už pakvietimą, e, už asmeninį pakvietimą ir aš džiaugiuosi, kad mes galėtume pakalbėti apie tą regioną, kuris aptariamas e, pastaraisiais metais nekarta. Aš norėčiau pakalbėti šiek tiek iš asmeninės patirties. Prieš 21 metus mano mama dirbo švietimo srityje ir e, jos kolegės mokytojas nusprendė vieną kartą pradėti vairuoti automobilius, jie sėdo į juos ir pradėjo vairuoti. Jos buvo suimtos ir buvo po to pradėtos represijos prieš šeimas, tėvus, brolius ir taip toliau. Jos, jie neteko savo galimybės leidimo dirbti, taip pat buvo atimti kelionės dokumentai ir jie negalėjo išvykti iš šalies. Kodėl aš apie tai kalbu? Kalbu dėl to, kad praėjusią savaitę prieš tris dienas kita moteris aktyvistė taip pat e, buvo, e, pradėjo e, savo kovą, kad galėtų vairuoti automobilį. Tačiau ji vairuodama automobilį kartu su vaikais buvo suimta ir tiesiog buvo uždaryta į areštinį. Taigi šiame regione reikalingos reformos. 21 metai vyksta diskusijos šiais klausimais, tačiau niekas net nesikeičia, keičiasi tik tai taktika, kadangi dabar didesnis dėmesys įsiskiriamas moteriams, jų diskriminavimui. Moteris susiduria su daugybė kliučių savo gyvenime šiame regione. Net, žinoma, įstatymuose apskritai nekalbama apie smurtą prieš moteris, apie baudas už jį. Tačiau nereikėtų apsiriboti, kad tai yra tik tai lyčių lygybės klausimas. Netgi žurnalistai ir taip pat vyrai aktyvistai yra sodinami į kalėjimą, pavyzdžiui, Kalit Al Žuaini, kuris ragino demonstruoti, pasipriešinti, jis buvo kelis kartus suimtas ir išleistas, kankintas ir po to, kai įvyko revoliucija Bahreinė, tūkstančiai žmonių buvo sužeisti demonstracijų metu dėl valstybės panaudoto smurto. Kita vertus, tie aktyvistai negali vykdyti savo veiklos, kadangi prieš juos yra naudojimas spurtas ir e, tie žmonės ne tik tai yra baudžiami arba kankinami ne tik tai teisme, bet ir privačiuose e, vilose ir apskritai teisės sistemos kaip tokios nėra. Pavyzdžių yra labai daug. Ahmed Mansur, Fahad Akšyji, Nazar bin Gahit jie reikalavo daugiau demokratinės įtraukties ir už tai nukentėjo. Ir tai būtent prieštarauja valstybės įvaizdžių, valstybės, kuri teigia, kad jinai stengiasi atsiverti pasauliui. Taip pat ir musulmonai e, e, rizikuoja savo gyvenimu, jeigu tik sobėjo valstybės veiksmais. E, yra priimtas įstatymas Saudo Arabijoje fatva, kuriuo apskritai ribojama minties ir žodžio laisvė. Socialinės e, žiniasklaidos priemonės yra blokuojamos, apskritai yra ribojama bet kokia bendravimo galimybė. Šios vyriausybės, regiono vyriausybės nori parodyti save kaip valstybės, vyriausybės, kurios e, e, e, atsižvelgia į žmogaus teisės, tačiau jų veiksmai prieštarauja žodžiams. Žinoma, yra skirtumų tarp šių valstybių. Jeigu pasvertume į Kuveitą, tai čia jau yra įsteigtos demokratinės institucijos, veikia parlamentas, vyriausybė, tačiau vis dėlto yra didelių skirtumų tarp atskirų sektų religinių bendruomenių, kadangi sudėtinga ekonominė situacija. Ir tas, ta įtampa tarp sektų yra naujas fenomenas šiame regione. Ir jums tikriausiai nebus keista girdėti, kad šitai jų e, bendruomenė netgi nieko nežino apie E, jai kylančias problemas. Dabar įvykiai sukilimai arabų pasaulyje rodo, kad gyventojai vis dėlto netyli, kad jie bando e, pasipriešinti, tie pakeitimai vyksta, nors galbūt ir pakankamai lietai, bet vis dėlto vyksta. Tačiau visa tai e, kainuoja daug lėšų, skatinant e, ūkio raidą šiuose vyriausybėse ir tačiau to neužtenka. Ačiū, ačiū už suteiktą informaciją. Dabar noriu pasveikinti, pasisveikinti su daktaru Sala Ali. Jis yra Bahreino šūra tarybos e, Užsienio gynybos ir nacionalinio saugumo reikalų komiteto pirmininkas. Žodis jam. Ačiū, pirmininkė, jūsų ekscelencijos, parlamento nariai, ponios ir ponai. E, Bahreino parlamentinės delegacijos ir savo vardu noriu pasakyti, kad mes atstovaujame Bahreino žmonėms. Ir naudodamasis progą noriu pasakyti, kad e, mums didelė garbė čia lankytis ir e, džiaugiamės galimybę pakalbėti apie pastarojo meto įvykius Bahreino karalystėje. Turiu pasakyti, kad per pastarosius dešimt metų vyko demokratinės reformos, tai buvo sunkaus įtempto darbo metai ir per tą laiką pasiekėme daug. Visų pirma, pra, viskas prasidėjo nuo nacionalinės hartijos, kuriai pritarimą išreiškė 98 procentai žmonių. Tai paskatino priimti Bahreino e, konstituciją. Deja, dėl įvykių, kurie krečia artimuosius rytus, daug e, faktų buvo neteisingai nušvesti užsienio žiniasklaidoje. 2011 metais Bahreinė vyko taikios demonstracijos, buvo prašoma pagristų e, socialinių, ekonominių ir politinių reformų. Tuo metu Bahreino kronprincas, žinodamas, kad tie reikalavimai yra pagristi, paragino plėtoti nacionalinį dialogą, kurį parėmė parlamentarai, visa tauta ir tarptautinė bendruomenė. Nacionalinis dialogas buvo vertinamas kaip viltis kaip galimybė išlaikyti taiką ir stabilumą, kurio garsėjo Bahreinas. E, mes remiame daug įvairių laisvių, tai yra tikėjimo išpažinimo laisvė, religijos laisvė, žodžio laisvė. Mes suprantame, kad tai yra socialiniai ir ekonominiai poreikiai, tačiau vėliau tie reikalavimai staiga pasikeitė ir virto mėginimu nuversti teisę tą vyriausybę. Taip pat buvo rag, pasigirdo raginimų įsteigti Bahreino Islamo Respubliką. Situacija tapo nekontroliuojama ir vyriausybei teko įsikišti, nes to reikalavo teisėkuros institucijos ir Bahreino žmonės. Taigi buvo paskelbta ypatingoji padėtis buvo taip pat paraginta įgyvendinti Persijos įlankos e, nacionalinės gynybos mm, susitarimą. Ir turiu pasakyti, kad e, ekstremistai sukėlė chaosą mūsų taikioje e, karalystėje. Dėl to prasidėjo smurtas, streikai, pilietinis nepaklusnumas ir išpoliai prieš svarbius civilinius objektus. Taip pat e, maža politinių ekstremistų grupė pažeidinėjo žmogaus teisės ir taip pat suorganizavo žiaurius žudimus. Taip pat e, buvo kenkiama e, visuotinės svarbos paslaugas teikiančioms institucijoms, pavyzdžiui, švietimo institucijoms. Taip pat buvo išpolis prieš Alsalmaniją kompleksą, prieš pagrindinę ligoninę kuri teikia nefrologijos ir kitas paslaugas. Taip pat tai yra didžiausias gydimo kompleksas artimuosiuose rytuose. Ir labai apgailestaujama, kad nepaisant raginimų plėtoti dialogą, e, buvo sudarytos neįmanomos sąlygos ir ekstremistai nebuvo pasiruošę dėryboms. Taigi paaiškėjo, kad Bahreinas nukentėjo nuo mėginimo įvykdyti perversmą ir šioje mažoje salėje prasidėjo sektų smurtas. E, 350 tūkstančių žmonių susirinko, norėdami išgelbėti savo šalį nuo civilinės katastrofos. Norėčiau dar kartą padėkoti Jums ir norėčiau Jūs patikinti, kad Bahreinas yra įsipareigojęs tęsti reformų programą, kurioje žmogaus teisų klausimai sudaro pagrindą. Be to turiu pasakyti, kad ir toliau nacionalinis dialogas lieka atviras visiems visuomenės sluoksniams, nes tai svarbu šalies ateičiai. Galbūt mes ir nesame ideali demokratija, vis dėlto mes pradėjome tą nenutrūkstamą kelionę nuolatinio vystimosi link. Ačiū. Dėkoju. Ehm, daktarui Sela Ali norėčiau pasakyti, kad balandžio 28 dieną e, pradėjo veikti Europos parlamento Facebook puslapis ir tame puslapyje daugybė Bahreino žmonių teikė prašymus, pagalbos prašymus ir protestavo prieš mirties bausmes, kurios buvo skirtos keturiems aktyvistams. Ir kartu su ponė Nibler atitinkama delegacija kuri vadovauja delegacijai į tą regioną ir ponas Albertini pradėjo reaguoti į tuos prašymus, mes reiškėme paramą Bahreino žmonėms, kurie ragina vykdyti pokyčius. Turiu pasakyti, kad aš jaučiausi apgausta, kadangi likus kelioms savaitėms iki smurto protrukių susitikau su karaliaus patarėju ir turiu pasakyti, kad mane iš, aš iš anksto buvau iš, e, informuota, kad bus imtasi priemonių prie žmonės, kurie mėto molotovo kokteilius. Taigi lik ir buvo dedami pagrindai tam, kas vyko po to. Tokia buvo mano pastaba. Dabar norėčiau suteikti žodį išorės veiksmų tarnybos atstovui 10 minučių. Čia turbūt e, užmesgėme ryšį Skype'u su Sirija, dėl to keist, girdite keistus garsus ausinėse. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau priminti ES reakciją į vadinamąją arabų pavasarį. ES nuosekliai smerkė smurtą prieš taikius demonstrantus. Mes raginome gerbti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, įskaitant ir žodžio ir susirinkimų laisvę. Ši tema taip pat buvo aptarta ES ministrų, kurie susitiko su Persijos įlankos atstovais. Paskutinis sutikimas vyko balandžio 20 dieną. Europos delegacijai tada vadovavo Catherine Ashton ir tai buvo galimybė perduoti tam tikrus signalus ir išsakyti ES susirūpinimą. Buvo būkštaujama dėl padarinių visam regionui, buvo būkštaujama dėl trečiųjų šalių įsikišimo ir buvo būkštaujama dėl to, kas įvyks, jeigu reformos bus stabdomos ir dialogas sustos. Dabar keletas pastabų apie Bahreiną ir Jemeną ir ES bei Bahreino ryšius. Šie ryšiai yra stiprus. Todėl mes manome, kad galime vieni su kitais kalbėti atvirai ir nuoširdžiai. Tačiau turiu pasakyti, kad taikių demonstrantų sulaikymai ir smurtas tikrai nepadeda. Reikia, kad reformos būtų vykdomos toliau ir turi būti plėtojamas dialogas. Tačiau dialogo vykdyti neįmanoma, jeigu opozicijos atstovai yra įkalinti. Šios savaitės pradžioje ES užsienio reikalų ministrų taryba išreiškė didelį susirūpinimą dėl padėties Bahreinė ir paragino nedelsiant paleisti taikius demonstrantus. Ir mes norėtume paraginti e, kad e, su tais demonstratais būtų elgiamasi tinkamas, įskaitant ir kad būtų užtikrintos jų teisės į teisingą bylos nagrinėjimą. Taip pat mm, reiškiame susirūpinimą dėl e, dviejų mirties bausme nuteistų asmenų. Catherine Ashton gegužės trečią dieną jau pasisakė prieš šias mirties bausmes. Taip pat turiu pasakyti, kad e, ministrai sveikina e, Bahreino karaliaus paskelbtą potvarkį, kuriuo birželio pirmą dieną bus panaikinta ypatinga padėtis Bahreinė. E tikiuosi, kad e, Bahreino atstovai mano žodžius interpretuos taip, kaip aš pagal jų tikrąją prasme mes norime, kad Bahreinė būtų užtikrintas saugumas. ES taip pat labai susirūpinusi dėl dabartinių įvykių Jemene. E, prezidentas Sali ne remia Persijos bendra, įlankos bendradarbiavimo tarybos iniciatyvų, dėl to dar pablogėjo padėtis ir tai turi didelio poveikio Jemeno žmonėms. ES remia politinį susitarimą ir ragina prezidentą Salį perduoti valdžią. Nuo metų pradžios Matėme, kad žmogaus teisų padėtis labai smarkiai pablogėjo. ES ragina nedelsiant nutraukti smurtą prieš protestuotojus. Taip pat e, siū, yra pasiūlytas e, vyriausiosios įgaliotinės vizitas, kad būtų įvertinta žmogaus teisų padėtis ir būtų užtikrinta atskaitomybė. Ir būtent tokie signalai yra pateikti per pirmadienį vykusią užsienio reikalų ministrų tarybą. Dėl ES delegacijos Sanoje ši delegacija nuolat palaiko ryšius su žmogaus teisų gynėjais su judėjimo atstovais, buvo imtasi demaršų dėl nepilnamečiams skirtų mirties bausmių. Ačiū. Dėkuoju, kolega Popovski. Norėčiau paklausti jūsų informacijos apie kitų ES delegacijų valstybių delegacijų veiklą šiose valstybėse, pavyzdžiui, Jemene, Saudo Arabijoje, Bahreinė. Mes turime tik tai Bahreinė delegaciją, o Bahreinė nėra e, tokios stabilios ES delegacijos. Tačiau Keti Ešton nekarta minėjo, kad žmogaus teisės, teisėms kyla didžiulė grėsmė šiame regione ir todėl visų mūsų delegacijų uždavinys domėtis šiuo klausimu. Tačiau turiu galvoje ir artimuosius rytus, ir būtent šitą regioną. Jūs minėjote, kad delegacija yra Saudo Arabijoje. Norėčiau, kokiomis gairimis vadovaujasi e, šios delegacijos, ypač žmogaus teisų gynėjai delegacija stebi situaciją pagal galimybės, tačiau ypatinga dėmesį skiria e, santykiams su pilietinė visuomenė, moterimis, e, jų organizacijomis šiuose šalyse. ES kaiminystės politikos peržiūros dokumente yra suformuotos papildomos gairės. E, dokumentas vakar buvo priimtas kolegijoje ir pristatytas parlamente ir būtent šiame dokumente yra raginama e, skatinti demokratiją ir stiprinti pilietinę visuomenę šiuose valstybėse. Dabar suteiksiu galimybę mm, kolegoms pasisakyti, pateikti klausimus. Panas Tenok, norėčiau pateikti klausimą Bahreino parlamento atstovams. Aš esu iš Junktinės karalystės, kuri palaiko ypatingus ryšius su Bahreinu, tai yra buvęs Junktinės karalystės protektoratas. Aš taip pat susitikau su karaliaus specialiojų pasiuntiniu, jis lankėsi mano biure ir mane labai nuliūdino tie įvykiai, kurie vyko šioje taikioje šalyje. Mano klausimas būtų štai koks. Aš nebejoju tuo, kad kronprincas turi e, siekia plėtoti dialogą. Taip pat e, žinau, kad opozicijoje yra ir tam tikrų ekstremistinių elementų. Ir taip pat nerimauju dėl jūsų didžiosios kaiminės įsikišimo, kuri gali destabilizuoti situaciją. Mano klausimas yra politinio pobūdžio. O būtent, ką dar galima būtų padaryti, norint integruoti ir suteikti lygias galimybės šitų gyventojams. Mane tikrai šokiravo vienas britų dokumentinis filmas. E, buvo įmamas interviu iš Bahreino šito, kuris sakė, kad e, Bahreinė daug lengviau gauti darbą europiečiui, finansinių paslaugų sektoriuje negu šiitui, nors ir išsilavinimas ir kvalifikacijos yra vienodos. Taigi noriu paklausti, kaip yra su ryšiais tarp sunitų mažumos ir šiitų daugumos. Uh, norint stabiliz... jeigu norima stabilizuoti situaciją ir suteikti lygias galimybės visiems bagreiniečiams, nesižvelgiant į tai, kokią musulmonišką religiją išpažįsta. Dėkuoju, kolega Tanak, už šį klausimą. Jeigu daug klausimų neturite, todėl norėčiau paprašyti delegacijos vadovui Šūro tarybos pirmininkui atsakyti į klausimą. Aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų nuomonę, e, komentarus, kuriuos Jūs išreiškite. Atsakydamas į kolegos iš Jungtinės karalystės klausimą, norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme, kad šitą klausimą reikia kelti aukščiausių lygių Bahreine. Mes, parlamentarai, susidurėme su daugybė žmogaus teisų pažeidimų, nesvarbu, ar jais kaltinami protestuotojai ar kiti. Mums labai svarbu, kad būtų ištirti visi šių žmogaus teisų pažeidimai. Ir žinoma, mes turime opoziciją šytus ir sunitus tiesiog susėsti už darybų stalo ir pasistengti užmėgsti nacionalinį dialogą ir kad visi klausimai būtų aptarti ir kad būtų priimtas sprendimas dėl šalies ateities, dėl įsidarbinimo. Norėčiau patikinti, kad nedarbas Bahreinė yra 3,7 procentai. Tai yra labai žemas procentas lyginant su kitomis valstybėmis, tačiau problema yra ta, kad daug uh, jaunų žmonių nenori dirbti privačiame sektoriuje. O čia yra dešimtis tūkstančių neužimtų darbo vietų, tačiau jaunimas vis dėlto pirmenybę teikia darbui valstybės institucijose, valstybės sektoriuje ir todėl labai svarbu ypač šytų bendruomenės atstovus, jaunuolius įtikinti dirbti ne tik uh, valstybės sektoriume dirbti, e, privačiajame sektoriuje ir, žinoma, reikėtų atlikti tinkamą darbą. Kitas klausimas, kas yra dauguma, šijų dauguma ar sunitų dauguma. Mūsų Bahreinas yra islamų valstybė, tačiau mes negalime pateikti jokios statistikos kurių yra daugiau. Todėl mes abi e, bendruomenės turime traktuoti vienodai visur, mokyklose, universitetuose ir taip toliau. Ir mes parlamentarai tiesiog nenorime kalbėti apie mm, mažumą arba daugumą. Visi mums yra, parlamentarams ypač, e, vienodi ir šiitai, ir sunitai, ir kitų bendruomenių atstovų. Be to, mūsų parlamente yra ir krikščionių e, religijos atstovų. Todėl manyčiau, kad nereikėtų vadovautis pavadinimais arba antraštėmis. Tiesiog mes turime vienyti savo šalį. Norėčiau kreiptis į jungtinių tautų ypatingą į pranešėją e, religijos ir įsitikinimų laisvės klausimais. Galbūt jūs norėtumėte e, pakalbėti šiais klausimais, ypač apie religijos ir įsitikinimų laisvę Bahreinė ir Persijungos valstybėse. Ačiū, jūs mane užklupote nepasiruošusi. Naudodamasis progą, norėčiau pateikti klausimą Bahreino delegacijai. Turiu galvoje pranešimus, kuriuos gavau apie kai kurių šeitų mečečių sunaikinimą, sugriovimą. Ar galite tai patvirtinti, gal galite pateikti konkrečios informacijos apie šeitų mečečių griovimą per pastarąsias kelias savaitės ar mėnesius? pirmininkė, jeigu leisite, sutiksiu žodį poniai Nansi, ji yra mūsų delegacijos narė ir ji atsakys į klausimus apie e, mečečių naikinimą ir religijos laisvę Bahreinė. Ačiū. Visų pirma, labai malonu lankytis čia ir atsakyti jūsų klausimus. Dėkoju už klausimą. Trumpai galiu pasakyti, kad Bahreinas jau daugeliu per daugelį kartų garsėja tuo, kad pasižymi religiniu pakantumu. E, nesvarbu, kokiai religijai priklauso asmuo, ar jis yra musulmonas ar žydas, e, jis priklauso mūsų bendruomeniai. Mes turime ir nacionalinę evangelikų bažnyčią nuo XIX amžiaus, turime e, mečečių, turime žydų sinagogą, hinduistų šventyklą ir taip toliau. Taigi mūsų konstitucija užtikrina mm, laisvę išpažinti re, bet kurią religiją. Atsakydama į jūsų klausimus, galiu pasakyti štai ką. Deja, kai kurie faktai žiniasklaidoje buvo nušviesti neteisingai. Mūsų šalyje yra daugiau kaip 657 septynios mečetės ir ne viena iš jų nėra nugriauta. Niekada mano šalyje jokia e, religinė vieta, maldos namai, ne vieni maldos namai nebuvo sugriauti. Pavyzdžiui, nuo ketvirto dešimtmečio mūsų šalyje veikia žydų sinagoga, ji niekada nenukentėjo. Tačiau nugriautos buvo neteis, nugriauti buvo neteisėti statiniai tie neteisėti statiniai buvo e, pastatyti iš e, geležies lakštų, o maldos namai turėtų atrodyti reprezentatyviai. Turiu pasakyti, kad e, vietos valdžios institucijos galbūt neužtikrina visų teisės, teisinės valstybės principų, tačiau mūsų šalyje uh, veikia ir tam tikri vietos protokolai, pagal kuriuos vietos valdžios institucija e, pateikia pranešimą, bet čia vadovaujamasi pasitikėjimo principu. Ir kadangi situacija e, šalyje buvo destabilizuota nuo vasario mėnesio, žinoma, vietos valdžios institucijos turėtų rimčiau vertinti teisinės valstybės principus. Tačiau turiu pasakyti, kad e, mūsų šalyje ja yra užtikrinama religijos laisvė, tai tam buvo skirta 30 milijonų dinarų per keletą metų. Ačiū. Turiu pasakyti, kad e, balandžio, nuo balandžio 28 dienos e, pasigirdo bakreiniečių prašymų, pagalbos prašymų, taip pat buvo protestuojama prieš uh, E, jauniems bagreiniečiams skirtas mirties bausmes. Noriu akcentuoti, kad ES nepritarė mirties bausmiai ir pastaruoju metu keturi demonstrantai buvo nuteisti mirties bausme dėl dviejų policininkų nužudimų, taip pat trys asmenys, trims asmenims buvo skirtas įkalinimas iki gyvos galvos. Šio parlamento pirmininkas ponas Busikas e, išplatino pareiškimą, kuriame griežtai pasmerkė mirties bausmes. Dabar turite, manau, kad paskutinę galimybę pasisakyti šioje diskusijoje reikėtų suteikti poniai Ekelert. Prašom. Ačiū pirmininkė. Norėjau atsižvelgdama įvykusią diskusiją Europos parlamentui pateikti pasiūlymų Aš manau, kad reikėtų daryti spaudimą įstatym, sprendimus priimantiems asmenims, kad jie atsižvelgtų į žmogaus teisų pažeidimus. Aš žinau, kad jūs tai darote, tačiau manau, kad nebegalima su Saudo Arabija, Bahreinu, Jemenu ir Junktiniais Arabo Emiratais bendrauti taip, lik nieko nebūtų įvykę. Plėtinės visuomenės atstovai bando spręsti šias problemas Persijos įlankos šalyse. Taigi reikia kalbėti ne tik apie finansinę paramą, bet ir suteikti galimybę tiems asmenims pasisakyti, nes jie tos galimybės savo šalyse neturi. Labai gerai būtų, kad regioniai ekspertai dalintųsi informaciją. Taip pat reikėtų ES atstovams, lankantis to regiono šalyse, susitikti ir su pilietinės visuomenės atstovais. Tai turėtų būti neatsiejama tam regionui skirtos strategijos dalis. Taip pat lankantis regione labai svarbu imtis konkrečių veiksmų, siekiant prisidėti prie pilietinės visuomenės apsaugos ir pripažinimo, reikia akcentuoti teisinės valstybės principų svarbą, taip pat reikia kalbėti ir apie tarptautinės bendruomenės įsipareigojimus. Ir mes taip pat esame pasirengę teikti paramą įgyveninant projektus skirtus pilietiniai visuomeniai, jaunimui ir moterims. Dėkoju poniai Ekelart už rekomendacijas, dabar ponas Forest trumpai. Norėčiau trumpam grįžti prie Bahreino klausimo. Džiaugiuosi, kad vykdom, atliekami tyrimai, tačiau, kaip žinote, mano buvęs kolega, ponas Akula, čia turi, dabar jam reikia operacijos, kad būtų atkurtas jo veidas po arešto. Taigi, sulaikymo vietose asmenys yra kankinami ir jokie tyrimai nėra atliekami, teisėjai atsisako juos atlikti. Ačiū. Uh, uh, uh, Ačiū. Visi šie pranešimai rodo, kad informacija yra prieštaringa, mus labai neramina tie pažeidimai ir tikimės nuodugnaus tyrimo. Dabar norėčiau perėti prie diskusijų. A, taip, taip, atsiprašau, prieš kalbant apie Siriją dar turime išklausyti ponios Veržet pranešimą apie vizitą į Tunisą. Taigi, prašom, ponia Veržet, porai minučių. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad į. Um, įsiterpiau čia į diskusijas, bet grįžau iš misijos į Tunisą ir norėjau jums visiems papasakoti apie tai, kas e, sukėlė man didelį nerimą Tunise. Nuo ketvirtadienio, 19 dienos iki pirmadienio aš lankiausi Tunise ir iš tikrųjų mane labai neramina rinkiminis procesas ir ypač e, situacija prie sienos tarp Sirijos ir Libijos. Tarp Tuniso ir Libijos, atsiprašau. Dabar dėl rinkimų proceso buvo pareikalauta ataskaita dėl. Um, Liepos 24 ir kučio 4 dienos rinkimų yra daug kylančių klausimų ir dėl, ypač dėl to, kiek ta rinkiminė komisija atstovauja pilietiniai visuomeniai. Vyriausybė nesilaiko rekomendacijų ir vis tik tai uh, nukelia rinkimus, atkelia rinkimus į Liepos 24 dieną. Ką tai reiškia? Tai reiškia, rinkimų komisija visų pirma dar tik suformuota. Jis suformuota tam, kad organizuotų visus rinkimus, kad rinkimų procesas mm, nebeliktų vien tik tai vidaus e, ministrų, ministerijos rankose. Na, aš galiu jums, aišku, papasakoti, ką galvoja apie vidaus reikalų ministeriją Tunise. Uh, Yra daug žmonių, kurie dar neįrašyti rinkiminius sąrašus. Taip pat ypač dauguma iš jų net neturi tapatybės dokumentų, kad galėtų būti įtraukti į rinkėjų sąrašus. Be to, kiekvienoje bendruomenėje, kiekvienoje apygardoje reikia surasti žmonės, kurie būtų pajėgus stebėti rinkimus, kad jie būtų demokratiški ir skaidrus nuo revoliucijos daugiau kaip 70 partijų yra sukurta, bent jau pagal tą informaciją, kurią aš gavau, bent 15 partijų yra infiltruotų asmenų, uh, Panašu, kad geriausia organizuota partija tai yra musulmonų partija, kadangi jie turi galimybę, aišku, vesti savo diskusijas, vykdyti savo informacinę kampaniją per savo mečetes Tunise ir taip toliau. Tad noriu jau iškart jūs perspėti, atkreipti jūsų dėmesį į šią situaciją. Europos Sąjunga ir ypač mes, Europos parlamentas turime pasirūpinti, kad rinkimai būtų demokratiški, turime sekti, kaip jie vyks ir mes turime būti labai budrus, turint omenyje, kokia situacija gali būti. Mūsų pozicija e, turi būti tokia, kad mes turime išsakyti, aišku, tą nerimą dėl tos situacijos, bet turime ir viską padaryti, kad tie rinkimai įvyktų kaip galima geresnėmis sąlygomis. Man atrodo, kad, na, blogiausias dalykas, kas galėtų būti, tai kad tie rinkimai šalyje, kuri niekada nežinojo, kas yra demokratija, kad um, tie rinkimai dar kartą uh, tik tai uh, išsklaidys iliuzijas. Praeitą šeštą, penktadienį lankiausi stovykloje, kurioje buvo incidentų ir noriu trumpai papasakoti Tuniso žmonės tikrai labai dosniai, labai svetingai priėmė tuos žmonės, tos pabėgėlius, kurie pabėgo iš Libijos. Apie 400 tūkstančių pabėgėlių atvyko į Tunisą, tai yra 10 milijonų gyventojų valstybė. Valstybė, kuri pergyvena dabar demokratinės pertvarkos laikus nežinau, kokios ten buvo tos aplinkybės, to, in, tų incidentų, kai kas sako, kad tai buvo incidentas, kai kas sako, kad tai buvo provokacija. Na, aš gal nesakysiu, kokią mano nuomonę, neformuosiu savo nuomonės, tik tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų yra Eritrėjo, Somalio, e, Dramblio Kaulo kranto, Irako, kitų valstybių piliečiai, kurie žmonės, kurie tik, kuriem tikrai turėtų būti skirtas pabėgėlių uh, statusas. Ir pabėgėlių komisaro tarnyba analizuoja jų atvejus. 400 jau išanalizuoti, tačiau nei vienu atveju uh, tai yra žmonės, kurie neturi pasų, kurie turi būti ten vietoje. Uh, Ir aš ties to ir sustosiu, pirmininkė, bet noriu pasakyti, kad turime dėti visas pastangas, kad tie pabėgėliai būtų tinkamai priimti, nes problema yra tai, kad nėra valstybių, kurios priimtų tos žmonės. 2-3 tūkstančiai žmonių. Manau, kad mes čia turime parodyti solidarumą lygiai taip pat, kaip parodėme Kosovo atveju. Pavyzdžiui, ES, man atrodo, tikrai išauktų, subręstų, ištiesdama pagalbos ranką tiems žmonėms. Two, two aspects of the Šio komunikato du aspektai yra labai svarbus. Tai yra rengimasis rinkimams ir šitas komunikatas sako, kad tas pasirengimas tiesiog nepateisina lūkesčių ir kitas dalykas, žinoma, situacija prie sienų, kadangi ten kalbame apie 3000 pabėgėlių ir būtina jiems reikia suteikti pagalbą. Pone Lokvėl. Aš kalbėsiu labai trumpai, tačiau pratesti mintį dėl antrojo klausimo. Vakar mes dirbome AFET komitete ir kalbėjome apie tai, kad e, e, tų stovyklavičių e, gyventojai negali išvykti iš tos stovyklavietės ir patekti į Europą. O dabar per savaitgalį atrodo pa E, pablogėjo, kadangi savaitgalį įvyko incidentas, kurio metu buvo sužaloti, subušti e, e, keli šios stovyklos gyventojai. Buvo panaudotas smurtas ir ašarinės dujos. Todėl reikėtų pagalvoti, kokios perkelimo galimybės tiems 3-4 tūkstančiams gyventojams kadangi jie iš Eritrėjos ir Somalio ir jie negali, dramblio kaulo e, e, valstybės ir jie negali būti gražinti į savo šalį. Todėl labai svarbu suformuluoti būtinybę reikalavimą, kad būtų imtamasi e, labai skubių veiksmų prisijimant dalį tų gyventojų, kadangi šios valstybės gyventojai jau padarė viską, ką jie galėjo, tačiau galvojant apie ilgesnę perspektyvą, reikia pagalvoti, kaip jiems uh, sėsti laivus, kaip grįžti į Libiją ir taip toliau. Dėkuoju už šią informaciją. Galbūt politinės frakcijos pagalvos apie rezoliuciją šiuo klausimu. Žinoma, dar liko dvi savaitės, nežinia, pavyks tokią rezoliuciją priimti, kaip ten bebūtų, koordinatorių posėdėje reikėtų uh, E, paminėti šitą klausimą. Tokia galimybė egzistuoja. Taigi mes pabandykime padaryti tai, ką galime. Dabar mes turėtume pereiti prie situacijos Sirijoje aptarimo, situacijos, kuri blogėja. Norėčiau pasveikinti kolegą Haitam Almalį, atvykusi į šį posėdį ir tikiuosi, kad mums pavyks susisiekti Skype'u. Ar ryšys yra? Oh, Aš e, norėčiau pasveikinti jūs e, susisiekus su mumis. Ar, klau, ar girdite mūsų?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 dėl blogėjančios žmogaus teisų situacijos Sirijoje buvo pasmerkta žmogaus teisų pažeidimai. Sirijoje balandžio 29 dieną priimta rezoliucija yra labai aiški, ji paragino vyriausy, Sirijos vyriausybę nutraukti bet kokius žmogaus teisų pažeidimus, apginti savo visuomenę, visiškai gerbti pagrindinės teisės ir žmogaus laisvės, užtikrinti prieigą prie interneto, telekomunikacijų tinklų, panaikinti cenzūrą. Uh, paleisti visus sąžinės la, e, kalinius ir e, nesankcionuotai suimtus asmenys. Taip pat rezoliucija yra pabrėžta, kad e, žmogaus teisų aukštojo, pabėgėl, aukštojo komisaro biuras reikalauja, kad būtų ištirti visi žmogaus teisų įstatymų pažeidimai nedelsiant tam, kad nebūtų nebaudžiamumo, kad būtų užtikrinta visiška atsakomybė. Yeah. Dėl to, ką ES dabar daro. Gegužės 9 dieną taryba priemė reglamentą ir sprendimą, kur numatyta pritaikyti embargo e, iš Sirijos ginklam ir e, taryba nusprendė pritaikyti e, vizų išdavimo draudimą ir turto išalinimą 13 pareigūnų Sirijos režimo palaikytojų, kuriuos taryba įvardijo kaip atsakingus už smurtišką susidorojimą su pilietinė visuomenė Sirijoje. Taip pat taryba pasmerkė debesitisenčias represijas Sirijoje ir nepriimtiną smurtą, kuri taiko karinės ir teisės saugos pareigūnas prieš taikius protestuotojus, dėl ko žuvo šimtai, dar daugiau buvo sužeista. Taip pat pasakyta, kad kadangi analizuoja, kadangi dar turi būti atlikti tyrimai, tai ES nusprendė sustabdyti bet kokį pasirengimą sudaryti naujas dvišalio bendarbiavimo programas, taip pat sustabdyti bet kokias dabar vykstančias programas su Sirijos valdžia pagal Europos kaimynystės politiką ar Europos um, priemonę bendradarbiavimui su viduržėmio jūros regione. Tai Taryba taip pat išplėtė ES ribojamasias priemonės, kurios buvo patvirtintos gegužės 9 dieną, tai ir pritaikė jas dar 10 asmenų, taip pat ir prezidentui Besalo Ahar. Todėl mes labai džiaugiamės šiuo užmėgstu ryšiu su uh, pono Almalech. Jis buvo nuteistas trijų metų e, kalėjimo bausme e, dėl e, gandų, kad jisai, kurie kaip ir pažeidžia, kad jis skleidė gandus, kurie kaip ir pažeidžia nacionalinę garbę, nacionalinius jausmus siūlėme poną Almalech apdovanoti Sakharovo premiją. Tai e, ponas Almalech e, buvo galų gale paleistas iš kalėjimo pritaikius e, malonę. Mes džiaugiamės dabar užmėgstu ryšiu. Beiruto delegacija mums padeda bendrauti. Ponas Nadin Hurib yra Human Rights Watch tyrimų vadovas Sirijai ir Libanui, taip pat Beiruto Human Rights Watch e, biuro direktorius. Ir jis ir pristatys mums situaciją vietoje. Dabar, ponia Almalech, e, prašom per penkias minutės mums papasakoti apie situaciją Sirijoje, ką jūs galvojate, kaip jūs reaguotumėt į ES rekomendacijas ir priemonės. For, uh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 Thank you very much, Mr. Almale. It was a great pleasure and honor to hear you for several weeks. Labai ačiū, mums buvo didelė garbė jūsų klausytis. Um, tikrai labai nerimavome kurį laiką, dėl, nežinodami, kas jums atsitiko, nes neturėjome žinių nei iš jūsų, nei iš sūnaus, kuris nuolat palaikydavo ryšį su mumis. Labai džiaugiuosi, kad uh, E, jūsų, ponė Almalek, sunus yra čia salėje ir mes galėsime toliau su jumis kalbėtis apie situaciją Sirijoje, ką mes galim padaryti. Nežinau, ar jūs galėtumėt dar uh, interneto ryšių sekti mūsų diskusijas. Bet dabar suteiksiu galimybę pasisakyti ponu Ijas Malech. Kai tik galėsite, kviečiame jūs atvykti į Briuselį. Ačiū Jums. Uh, thank you, MEPs, um, for having me here. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiami Europos parlamento nariai už tai, kad suteikite galimybę su jumis pabendrauti, truputėlį papasakoti apie žmogaus teisų gynėjų uh, gyvenimą nuo kovo 15 dienos. Esame sudarę daugiau kaip 15 daugiau kaip tūkstančio žuvusiųjų sąrašą, daugiau kaip tūkstantis žuvusių, daug, tūkstančiai sužeistų ir kaip ponas Almalek sakė, daugiau kaip 11 tūkstančių sulaikytojų, kalėjimai perpildyti. Taigi dabar jau stadionuose žmonės laikomi sulaikyti. Kai kurie iš iš jo paminėtų žmogaus teisų gynėjų mirė, buvo sulaikyti pastarosiomis savaitėmis ir dėl to, kad Al Jazeera ar kitose žiniasklaidos priemonėse pasisakė apie tai, kas vyksta vietoje. Yra tokių, kurie vis dar laikomi kalėjimuose dar nuo tų laikų, kai prieš sukilimą, pavyzdžiui, Salahazami dar yra vis užgrotų ir uh, bendra amnestija, kuri buvo paskelbta ir kuri, kuri buvo pritaikyta mano tėvui, iš tikrųjų jis turbūt vienintelis, kuris galėjo ją pasinaudoti. Pasamų buvo tik tai už vakar paleistas. Du mėnesius jisai la, net negavo tos amnestijos tiek, kiek buvo likę jo kalėjimo nuosprendžio. Taigi štai kaip nenori režimas bendradarbiauti, išklausyti žmonių reikalavimų. Nažetita Jara Al Jazeeroje kalbėjo prieš porą savaičių ir po to kitą dieną iš karto buvo areštuotas ir daugiau nieks nematė. Panas Abdul Hali, kitas teisininkas buvo sulaikytas po to, kai Al Jazeeroje pasisakė. Tai yra vos keletas pavardžių iš žmogaus teisų gynėjų, kurie buvo sulaikyti nuo to laiko. Keli žmogaus teisų gynėjai, taip pat ir mano tėvas. Uh, Sreila Lahasi, Raina Buzi, Razan Zaitūna, Albanija Almūni slepiasi, kadangi jų gyvybė iškilęs pavojus. Mano tėvo kaimynai papasakojo tėvui, kad saugumo pareigūnai jiems pasakė, kad jie atsiusti įvykdyti įsakymą ne tik areštuoti mano tėvą, o nušauti jį. Dabar jau net nebenorima mano tėvą areštuoti, norima tiesiog jo atsikratyti. Tai štai kaip elgesi mūsų režimas. Kankinimai e, prieš sulaikytosius yra baisus. Mes matėme nuotraukų, kaip atrodo žmonės paleisti tiksliau atiduodami tik jų lavonai karstuose. A, a, jų artimiesiems ir matosi baisios kankinimų žymės. Kalbame apie dialogą. Tai ponas Obama, Clinton, kiti nori, kad Bašaras vadovautų uh, visiems pasikeitimas. Man atrodo, gal jis vakar netgi buvo kalbėjęs su mm, Rusijos atstovu ir pasisakė, kad nori kovoti su ekstremistais iki pat galo. Ir tie e, žmogaus teisų gynėjai, jo akimis tiesiog yra ekstremistai, kadangi jie reikalauja demokratijos, laisvės. Taigi jis yra pasiryžęs kovoti iki galo. Kaip mes galime uh, prezidento, kuris išsakė savo ryštą kovoti su tai žmonėmis, tai kaip galima prašyti tokio žmogaus vadovauti reformų procesui valstyje, toje valstybėje. Man atrodo, viskas atėjo laikas nutraukti bet kokį dialogą su šiuo režimu. Norime padėkoti ES ir už sankcijas, bet kaip iš pono Maleho mes girdėjome, tų, vien tų sankcijų nepakanka. Atėjo laikas išvaryti šio režimo ambasadorius, kurie dirba ES valstybėse narėse. Mm, taip pat tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo vaidmuo čia labai svarbus šiame etape. Mes norime, kad ES imtųsi vadovavimo vaidmens įtrauktų ir Junktinių tautų saugumo tarybą ir tarptautinį baudžiamųjų bylų teismą. Ir paskutinis dalykas, vėlgi tai dialogo dalis, ta apgultis įvairiose e, miestuose, pavyzdžiui, net yra išjungiama elektra, vandens tiekimas, kaip ekstremistai gali panaudoti vandenį, tačiau yra atjungiama elektra, vanduo, internetas, telefonai, o tada saugumo tarnybos, kai jie apgula visą miestą tankais, įsiveržia į vidų ir areštuoja žmonės. 5 tūkstančiai žmonių buvo daros mieste areštuoti, tik tai tūkstantis iš jų e, nuo to laiko paleisti. Taigi daugiau kaip 4 tūkstančiai vien iš daros miesto yra areštuotų ir laikomų kažkur uždarytais. Malai, for this complimenting. Ačiū už šią papildomą informaciją. Norėčiau sureaguoti į vieną dalyką, kurį paminėjo jūsų tėvas, kad veikia 50 žvalgybos tarnybų ir kiekviena iš jų turi savo kalėjimų sistemą. Taigi turime tikrai suprasti tą niūrę situaciją. Uh, žvalgybos tarnybos visiškai nekontroliuojamos, galbūt Sirijos atveju tai nėra tinkamas žodis. Norėčiau dabar paklausti, galbūt Europos ir Viduržėmio jūros regiono žmogaus teisų tinklo atstovai nori pasakyti, galbūt ne. Dabar mūsų technikai paruošė video ryšį su Beirutu. E, ponas Huri iš Human Rights Watch taip pat E, pasisakys. Labai gaila, kad tuo pačiu metu Skype ryšio ir video ryšio negalime turėti, taigi dėkoju ponui Malek už tai, kad bendravo su mumis internetu. E, norime su jumis kuo greičiau pasimatyti. Very much. I'm in trouble, trouble bar. Possible to leave. Okay, thank you.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 norėtų pasisakyti ir papasakoti apie priemonės, kurių buvo imtasi. Ačiū, pirmininkė, aš esu Šnaidė, dirbu e, Sirijos Libano skyriuje išorės veiksmų tarnyboje. Jūs jau savo įžangoje pristatėte priemonės, kurių ėmėsi ES. Ir aš galiu jums tik pritarti. Apskritai kalbant, mes išorės veiksmų tarnyboje ir ministrai taryboje puikiai suprantame, kad padėtis blogėja. Kaip ir pasakyta praėjusio pirmadienio ministrų tarybos išvadose, mūsų veiksmai ir mūsų priemonės dar nesibaigė. ES ir toliau stebės situaciją ir atsižvelgdama į įvykius bus pasiruošusi svarstyti kitas priemonės, sankcijų išplėtimą ir taip toliau. Galėčiau išsamei pakalbėti apie tai, kas iki šiol jau buvo padaryta. Galėčiau pristatyti vyriausios įsigaliotinės mm, pareiškimus savo vardu ir ES lygių, taip pat kitus, kitas priemonės, pavyzdžiui, Sirijos ambasadorius iškvietimą, taip pat pokalbius telefonu. Nežinau, ar jūs apie tai norite išgirsti šiame e, posėdėje. Taip? Gerai. Taigi, pratesiu. ES ir Europos išorės veiksmų tarnyba nekarta pasisakė apie protestus Sirijoje nuo pat jų pradžios kovo viduryje. Mes laikomės ne, be kompromisės pozicijos dėl mm, režimo pritaikytų smurtinių priemonių prieš civilius protestuotojus. Mes, vyriausioji galiotinė, ne kartą e, ragino nutraukti smurtinės represijas, iš, taip pat išleisti protestuotojus ir pradėti tikrą nacionalinį dialogą su opozicija ir gyveninti reformas, kurios buvo paskelbtos. Paaiškėjo, kad reformos e, įgyvendinamos vangiai. Vyriausiai galiotinė nekarta akcentavo šias mintis e, savo pareiškimuose, tuose, kurie buvo pateikti, e, pateikti ES vardu Tai buvo kovo 18, 22, 26 dienos pareiškimai, taip pat balandžio 9, 23 pareiškimai, gegužės 9 pareiškimas, balandžio 29 dienos pareiškimas. Atsižvelgiant į tai, kad žodiniai kreipimaisi į Sirijos režimą nedavė jokių rezultatų, ES nusprendė imtis tikslinių priemonių, kurios yra nukreiptos į tam tikrus asmenys, tos priemonės skirtos 803 asmenims, įskaitant prezidentą. Kai kurios tų priemonių buvo minėtos, tai yra ginklų ir įrangos embargas, turima galvoje tą įrangą, kuri gali būti panaudojama represiniams veiksmams. Uh, Taip pat pirmadienį buvo sustabdytos dvi šalės programos, kurios buvo įgyvendinamos e, su Sirija pagal NPI ir MEDA programas. Taip pat buvo imtasi regioninio pobūdžio priemonių. Taip pat yra vadovaujamasi nuostata, kad būtina imtis ir kitų veiksmų prieš Siriją, bendradaviaujant su ES tarptautiniais partneriais, su jungtinėmis tautomis ir su kitais partneriais, su tais partneriais, kurie turi tiesioginės įtakos Sirijai, įskaitant Sirijos kaimynės, pavyzdžiui, Turkiją. Tačiau kol kas šios rušies formalių veiksmų nesijima. Gerai, tuo įbaigsiu savo pasisakymą. Mm, buvau informuotas, kad šyrit buvo išplatintas jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos projektas. Tai yra naujas įvykis. Ačiū. Dėkoju išorės veiksmų tarnybai noriu dabar pateikti Jums klausimą, į kurį galbūt Jūs atsakysite po to, kai išgirs, išklausysime Libano atstovą. Ką daro ES delegacija veikianti vietoje, kad padėtų protestuotojams, kovotojams už žmogaus teisės ir nuo žmogaus teisų pažeidimų nukentėjusiems asmenims. Apie tai mes labai daug girdėjome. O dabar norėčiau kreiptis į poną Uriją noriu pasveikinti Jūs prisijungus prie mūsų posėdžio. Dabar paprašysiu Jūsų pateikti trumpą pareiškimą apie situaciją ir ko Jūs tikitės iš Europos Sąjungos. Great. Well, thank you very much and thank you for having me. Um, I wanted to. Uh, we have been documenting uh, massive and the clear pattern of human rights violations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 to confirm more of these numbers. I think what's more troubling even Manau, kad per artimiausias kelias dienas dar turėsime patvirtinti, kiek asmenų buvo nužudyta. Didžiulį nerimą kelia tai, kad tie žudimai yra lengvai nuspėjami. Asmenys, žmonės išeina į gatves ir tada saugumo e, pajėgos, saugumo darbuotojai E, apsirengę civiliais drabužiais arba civiliai, kurios yra apginklavusios civilinės tar, saugumo tarnybos pradeda šaudyti į protestuotojus. Tai, tai įvyko daugiau nei 20 Sirijos miestų. Žinoma, daugiausia mirčių buvo pietuose, tačiau turiu pasakyti, kad žudimai vyksta visoje šalies teritorijoje. Pavyzdžiui, ir Banijas, ir Latakija miestuose esančiose pakrantėse, ir taip pat rytuose esančiose miestuose. Tokių baisių pa, incidentų padaugėjo, kai buvo dislokuoti tankai. Žinome, kad buvo apsuptas Dara miestas. Ir iki šiol kai kurie maži miestai, pavyzdžiui, Naua, tie miestai, kurie yra į vakarus, į Nodara, tai yra Naua, Džasim ir toliau yra apsupti ir neturi jokio ryšio su išoriniu pasauliu. Taigi mes netgi negalime gauti tikslios informacijos apie tai, kas ten vyksta. Turime tik labai nedaug informacijos, kai kurie žmonės sugebėjo pabėgti į kitas šalis, į Jordaniją, į Libaną ir jie pasakojo tikrai baisių, baises istorijas apie savavališkus su, suėmimus, e, šaudimą žmonių, šimtų žmonių sušaudimą ir žmonių sulaikymą, e, pavyzdžiui, sporto salėse, stadionuose. Deja yra žudomos ir moteris, ir vaikai. Ir mes negalime kalbėti apie jokį situacijos pagerėjimą, kadangi nuo praėjusio savaitgalio penktadienį ir šeštą, praėjusio savaitgalis penktadienis ir šeštadienis buvo įtin krūvini. Aš jau kalbėjau apie savavališkus sulaikymus ir kankinimus ir net neįsivaizduojame, kiek asmenų buvo sulaikyta. Žinome, kad jų yra tūkstančiai, galbūt dešimt tūkstančių ir asmenys yra sulaikomi, nepaisant to, kad popieriuje yra priimtas sprendimas atšaukti ypatingąją padėtį ir tie sulaikymai vyksta be jokios teisminės priežiūros asmenys yra sulaikomi tose miestuose, kur buvo daug antivyriausybinių protestų. Taip pat vykdoma ir tikslinė aktyvistų ir blogerių sulaikymo politika. Ponas Almalė kalbėjo, minėjo kai kurios pavyzdžius, kai buvo sulaikyti aktyvistų šeimos nariai ir jie buvo naudojami kaip įkaitai, norint daryti spaudimą aktyvistams, kad jie nutrauktų savo veiklą. Kalbėjome apie Ansanzai Tuni, bet buvo ir kitų uh, asmenų, kurių šeimos, šeimų nariai buvo sulaikyti, kad jiems būtų padarytas spaudimas. Ir kas vyksta su tai žmonėmis, kai jie yra sulaikomi. Mums pavyko paimti interviu iš 25 sulaikytų asmenų, kurie buvo paleisti. Jie praleido m, mm, įkalinti nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Ir iš 25-21 sakė, kad jie buvo mušami ir kai kuriais atvejais labai žiauriai kankinami sulaikymų metu. Muš, jie buvo mušami nuo pat jų sulaikymo pradžios, vėliau būdavo mušami rūsiuose, toliau apklausų metu buvo taikomi sistemingi kankinimai. Taigi jie buvo mušami lasdomis, taip pat užfiksavome keletą atvejų, kai buvo naudojami elektros šoko, elektros šoko prietaisai siekiant e, priversti žmonės prisipažinti arba išduoti kitus, kurie dalyvavo protestuose. Ir daugeliu atveju asmenys buvo priversti pasirašyti e, ant tuščių lapų ir jų tie prisipažinimai vėliau buvo transliuomi per televiziją. Taip pat dauguma tų asmenų negavo medicinos priežiūros paslaugų. Aš kalbėjausi su protestuotojais, kurie bijo kreiptis į ligoninės, kadangi ligoninėse jie taip pat yra sulaikomi. Bent dviejose miestuose Esame užfiksavę atveju, kai greitosios pagalbos automobiliams nebuvo leista e, privažiuoti prie sužeistųjų. Taigi asmenys yra, žmonės yra gydomi namuose arba mečetėse labai prastomis sąlygomis. Gydytojai bando padėti protestuotojams ir kai kuriais atvejais patys yra suimami. Mes žinome keletą atvejų, kai gydytojai daroje buvo sulaikyti ir nebeturime apie juos jokių žinių. Taigi, kitas dalykas, kodėl sunku gauti informacijos iš Sirijos. Taip yra todėl, kad labai smarkiai yra ribojama žodžio laisvė ir žiniasklaidos laisvė. Neleidžiama ne vienam žurnalistui atvykti į Siriją. Tie, kurie mėgino patekti į Siriją, buvo sulaikyti. Žinome, Dorothy Pervas atvejį, Al Jazeera anglų kalbos korespondentę. Žinome, kad daugelis žurnalistų, kurie patako, pateko į šalį, buvo sulaikyti ir buvo laikomi visiškai izoliuoti keletą savaičių. Taigi, ką galėtų šiandien padaryti Europa ir ko galėtume tikėtis? Mes savo prašymus e, suskirstome į tris grupės. Visų pirma, labai svarbu ir toliau reikalauti atskaitomybės. Ir to galima siekti dviem lygiais. Visų pirma, tyrimas, kurį užsakė žmogaus teisų taryba. Sirija kol kas į tai nesureagavo, kiek žinau, buvo prašoma galimybės patekti į Siriją. Svarbu, kad tarptautinė bendruomenė ir Europa laiky, toliau remtų šį reikalavimą ir reikalautų galimybės at, patekti į Siriją pasaulis negali, pasauliui negali būti užkirsta galimybė patekti į Siriją. Kitas dalykas Mm, kreipimasis į baudžiamųjų bylų teismą. Mes žinome, mm, kad vyksta diskusijos dėl galimos saugumo tarybos rezoliucijos. Mano nuomonė labai svarbu, kad Europa, koordinuodama savo veiksmus su partneriais, reikalautų atskaitomybės per saugumo tarybą ir tikimės, kad bus kreiptasi ir į tarptautinį baudžiamųjų bylų teismą. Tikiuosi, kad gali būti veikiama paraleliai. Antras dalykas, tikimės, kad bus išplėstos sankcijos, kurias taryba numatė šios savaitės pradžioje. Svarbu palaipsniui plėsti tas sankcijas ir nagrinėti galimybės, kaip sumažinti Sirijos institucijų galimybės tęsti represijas. Ir galiausiai Europa gali atlikti tiesioginį vaidmenį ir taip pat, kaip minėjo ir kiti, Europą gali veikti per savo partnerės, per Turkiją ir bandyti daryti e, spaudimą per kitas šalis. E, Kinija, Rusija, Libanas turi suprasti, kad negali e, ir toliau tylėti, kai Sirijoje yra žuvę daugiau kaip 800 žmonių. Ačiū už galimybę šiandien čia pasisakyti. Tikojame Jums už šią informaciją. Ji buvo labai aiški, labai aiškias rekomendacijas ir pasiūlymus pas, pateikėte ES, kaip veikti ateityje. Ir žinoma, atsakomybės klausimas yra labai svarbus. Tęsiant mūsų veiklą mes turime daryti spaudimą, kad būtų užtikrintas teisingumas, kad situacija būtų laikomasi žmogaus teisių. Žinoma, bažymųjų bylų teismo e, klausimas buvo šiek taip pat keliamas, kai buvo kalbama apie situaciją Libijoje. Mes e, taip pat sieksime, kad būtų atsiskaitoma už tos veiksmus, atsakoma už juos. Norėčiau suteikti žodį šito pakomičio pirmininko pavaduotojų. Tikoju. Tikoju svečiams ir visiems kolegoms, kurie galėjo techninėmis priemonėmis prisijungti prie mūsų diskusijos. Labai malonu buvo išgirsti jūsų nuomonę apie situaciją Sirijoje. Ji kelia mums didžiulį susirūpinimą. Šit įvyk, įvykių raida šioje valstybėje, e, vertinant pagal žmogaus teisų padėtį, kelia susirūpinimą ypač kelia susirūpinimą dėl to, kad baudžiami žmonės tie, kurie siekia demokratijos ir daugiau teisių. Aš pritariu nuomonėj, kad mes ėmėmės teisingų žingsnių, tačiau jų nepakanka kartu su jungtinėmis tautomis galėtume E, aktyviau kelti šį klausimą tarptautiniu mastu ir pačiu aukščiausiu lygiu. Jūs kalbėjote, kad yra šimtai ir tūkstančiai smurto aukų. Ir jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad reikėtų kartu su valstybėmis, partnerėmis, kaimynėmis reikėtų vienyti pastangas, pavyzdžiui, su Turkija bendradarbiauti, kuri pagerino pasraisiais metais savo e, santykius su Sirija, kadangi buvo palengvintas vizų režimas. Tačiau kaip Jūs matote, ką Turkija galėtų nuveikti diplomatinėme lygmenyje, siekiant paremti ES ir kitų tarptautinių organizacijų pastangas e, pagerinti situaciją Sirijoje. Dėkoju kolegai Kazak. Dėl e, iš tikrųjų mes susidurėme su diktatoriška policinė valstybė ir todėl reikės imtis skubių veiksmų. Ta situacija tęsiasi jau 40 metų. Mes turime pasinaudoti uh, uh, uh, Afrikos šalių uh, sukilimo ir pavasario uh, E, pamokomis, tačiau čia negalime kalbėti apie šių, šių valstybių kokią nors revoliuciją arba e, atgimimą. Todėl labai sunku ką nors nuveikti, kadangi viskas yra stabdoma mobilių, mobiliai telefon, telefonai, e, mobilusis ryšys. Ir visa tai rodo, kad teisingumas apskritai įgyvenimas tik, įgyvena tik tai e, e, valstybės vadovų valią. Nuo 73 metų šito režimo e, oponentai yra įkalinami arba uždaromi sporto stadionuose ir ta situacija tęsiasi. Todėl mes turime dabar galvoti ir apie tarptautinį teisingumą įtraukiant ir baudžiamiųjų bylų teismą labai sunku susitarti su režimu, tai parodė ir darybos su Kadafi, kadangi jie nelinkia dėrėtis ir todėl labiau linkia renkti kraujo maudynės. Ir e, labai svarbu, kad situacija pagerėtų, tačiau reikia pripažinti, kad režimai tiesiog baudžia atskiras religinės bendruomenės. Pavyzdžiui, Sirijoje yra persikėjami krikščionys. Ne? Ir Sirija leidžia moteriams e, integruotis į visuomenę ir reikia tai atsižvelgti. Uh, Tačiau vis dėlto reikia prisiminti, kad diktatorių režimas savo santykiuose su te Teheranu, su Iranu, jisai remia ir Hezbollah, ir Hamas teroristų grupės ir todėl reikėtų atsižvelgti į tai, kad uh, uh, Europos sąjungos sankcijos nepaliktų atitinkamų spragų, turint omenyje ginklų tiekimą iš Irano. Todėl mes vakarų Europoje turime baimintis pilietinio karo, kad nevyktų konfliktas tarp sunitų daugumos ir taip pat Saudo Arabijos e, religinių bendruomenių. Ir todėl mes negalime taikyti tokių pačių priemonių, kurias pasiūlėme Libijos e, adresu. Aš manyčiau, kad ir Sirijoje yra įmanoma siekti demokratijos. Tad, kadangi manau, kad Turkija, Kinija ir e, Kinija turėtų taip pat pareikalauti Sirijos, kad būtų e, linksama link demokratijos. 2002 metais buvo pasiūlytas taikos susitarimas, taikos e, iniciatyva. Ir labai svarbu, kad režimas pradėtų dėrybas dėl taikos, pradėtų kurti demokratinės struktūras dabar jau atrodo nėra būtinybės imtis tokių skubių priemonių režimui ir todėl reikėtų pasiūlyti, kad būtų siekiama taikos darybų. Ačiū, dabar suteiksiu galimybę Europos išras veiksmų tarnybai bent jau atsakyti į tą klausimą dėl ES delegacijų veiklos vietoje. Uh, ypač galbūt Damasko delegacijoje šiuo atveju. Tai ir kitas pastabas gal pristatytumėte, po to e, pono Hūrį išklausysime pabaigai. Ačiū dar kartą, ponė pirmininkė. Dėl delegacijos e, Damaskė, tai yra labai svarbus šio bendro darbo elementas. Reikia suprasti, kad jie dirba tokioje aplinkoje, kuris, kuri nėra labai paprasta kai kas iš vietinio personalo ten delegacijoje jau yra susidūrę su problemomis iš saugumo tarnybų pusės, e, buvo demonstracijų prie delegacijos. Taigi, jų darbas vietoje yra pakankamai riboto masto dėl tokios priešiškos nuotaikos. Kaip žinote, aišku, kas kreipiasi į valstybių narių delegacijas ar ambasadas yra labai atidžiai sekami e, tų 50 ar netgi daugiau e, Sirijos saugumo tarnybų padalinių darbuotojų. Taigi, galima paminėti tokius dalykus, kaip kad visai nesiniai, pažiūrėjau, vakar žiniasklaidos ryšiai po tarybos išvadų e, pirmadienį žiniasklaida iš karto, po, po žiniasklaidos pareiškimų iš karto buvo valdžios reakcija, kad ES e, baudžia Sirijos žmonės, kad Europa atsuko nugarą Sirijai ir taip toliau. Taigi delegacija iš tikrųjų imasi veiksmų, kad Mm, paprieštarautų, užginčytų tokius valdžios pareiškimus. Vasilij Pandazūro taip pat labai aktyviai dalyvauja tame darbe ir turėjo e, daug kartų pateikė e, naudingos analizės, e, informacijos iš ten mums, kas dirbame Briuselėje. Ir dar vienas dalykas. Dabar Toliau galvojame, kaip e, būtų galima teikti pagalbą pilietiniai visuomeniai Sirijoje, pasinaudojant tomis priemonėmis, kurias mes turime, kaip būtų galima išplėsti tą darbą, kaip geriau dirbti tuo klausimu, čia su valstybėmis narėmis dirbame. Ir čia delegacija tikrai būtų labai naudinga. Ačiū. And, uh, labai ačiū. Mūsų pirmoji pareiga yra, aišku, priminti ES ir valstybių narių delegacijoms ir misijoms, kad jų pareiga yra įgyvendinti žmogaus teisų gairias. Taigi dabar ponas Hūri gal norėtų tarti keletą žodžių, pakomentuoti įvykusias diskusijas. Yes, I think, thank you. I mean, a number of important questions. Let me start with the question about Ačiū, buvo iškelta nemažai svarbių klausimų. Visų pirma, kokie, kokį vaidmenį galėtų Turkija atlikti Europoje. Vienas iš svarbiausių iššūkių, su kuriais susidurėme Sirijoje, yra tai, kad nėra patikimo tarpininko Sirijoje. Tarpininko, kuris tarpininkautų tarp vyriausybės ir protestuotojų. Mes Egipte, Tunise matėme kad įsikišo kariuomenė, ji lik tapo buferinė institucija. Sirijoje tokio tarpininko nėra. Nėra tokio tarpininko, kuris galėtų valdyti dialogą ir garantuotų protestuotojams, opozicijos lyderiams, kad vėliau jie nenukentės nuo Sirijos institucijų. Ir tai yra vienas, viena didžiausių problemų Sirijoje labai svarbu su Turkija pakalbėti, gal Turkija galėtų atlikti šį vaidmenį, nes turkai puikiai pažįsta Sirijos vyriausybę ir prezidentą. Ir kiek esu girdėjęs, Sirija pasitikė Turkiją. Taip pat svarbu pagalvoti, kas gali būti tas sąžiningas tarpininkas ir manau, kad čia diplomatinė prasme ES galėtų taip pat atlikti tam tikrą vaidmenį. Toliau dabartinio Sirijos režimo vaidmuo apsaugant mažumas ir moteris. Ši vyriausybė iš pirmo žvilgsnio yra pasaulietinė, tačiau e, vietoje ypač per pastarąsias kelias savaitės matėme, kad šis režimas naudojasi sektų tapatumu, norėdamas savo užsitikrinti paramą. Taigi režimas yra pasakęs, arba mes, arba chaosas. Tai yra mes arba krikščionys ir kitos mažumos Sirijoje bus išstumtos ir persekiojamos. Tačiau žiūrint į protestuotojus tikrai, protestuotojų veiksmus tikrai nėra jokių įrodymų, kad tai bus. Žinoma, labai sunku nuvykti į šalį ir viską išanalizuoti. Galbūt tarp protestuotojų ir yra ekstremistų, bet mes to negalime įrodyti. Akivaizdu, kad dauguma protestuotojų yra ne tik taikus, jie kaip prioritetą nusistatė siekti ne tik demokratinės, bet ir pluralistinės Sirijos, kurioje galėtų sugyventi visos mažumos. Ir e, mažumos Sirijoje, kaip visame Levante, gyvena ten tūkstančius metų ir daugybė mažumų - krikščionis, musulmonai, sunitai. E, taikiai sugyveno dar prieš e, susikuriant šiam režimui 1962 metais. Taigi, manau, kad nereikėtų patekti į režimo diskurso pinklės, tai yra to diskurso arba mes arba chaosas. Labai svarbu išsiaiškinti, kokios yra protestuotojų pozicijos tokiais klausimais kaip mažumų teisės, moterų teisės. Tačiau aš, remdamasis pokalbiais esu įsitikinęs, kad tai būtų, kad ta pozicija būtų grindžiama pagarba teisėms. Dar vienas dalykas. Daugelis tų drąsių aktyvistų buvo priversti uh, per pastarąsias kelias savaitės išvykti iš Sirijos. Kai kurie rado prieglopsti Libane, kai kurie Jordanijoje, šiek tiek mažiau jų Turkijoje, tačiau jų padėtis ir toliau lieka pavojinga. Aš galiu kalbėti už žmonės, kurie yra Libane. Jie būkštauja, kad dėl Libano ir Sirijos saugumo pajėgų bendradarbiavimo jie gali būti sulaikyti. Todėl labai svarbu, kad kitos šalis ir ES pagalvotų apie tai, kaip apsaugoti tos žmonės ir galbūt priimti juos kaip pabėgėlius. Mes čia nekalbame apie didelius skaičius, tiesiog svarbu suteikti saugų prieglopsi tiem žmonėms. Ačiū. Dėkoju, ta jūsų pastaroji pastaba man priminė uh, apie padėtį, apie rytų Timoro studentų padėtį. Tie studentai prieš kurį laiką buvo priversti bėgti. Australija suorganizavo akciją ir nukreipė tuos studentus į Europos šalių ambasadas ir kai kuriems iš jų buvo suteikta galimybė atvykti į Europą, į Portugaliją ir kai kurias Skandinavijos šalis. Galbūt ir dabar mes turime pagalvoti apie kažkokius panašius sprendimus. Ponas Tenok norėjo dar kartą sureaguoti, žodis jam. Norėčiau pateikti klausimą, kurį buvau užsakęs savo pasisakymo pabaigoje. Manau, kad e, kas dabar palaiko režimą? Manau, kad e, tą režimą palaiko Izraelija iki šiol vykstant, galiojanti karinė padėtis. Galbūt būtų galima tarptautiniuose forumuose kalbėti apie Izraelį ir Libaną, Izraelį ir Palestiną, Izraelį ir Siriją. Kalbėti apie taikos procesą, galbūt tai padėtų padėti pagrindus demokratijai Sirijoje. Ačiū, ponia Gūri, gal galite sureaguoti? Taip. Klausimas yra sudėtingas, man sunku į jį atsakyti dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, jau labai seniai, labai ilgai Sirijos režimas naudojosi savo regiono, regionė kortą Libano, Irako, Izraelio e, atžvilgių, kad nukreiptų dėmesį nuo savęs savęs. E, Sirija teigia, kad Sirijos režimas sakė, kad tik mes galime, kad tik jis gali e, užtikrinti taiką, kovoti su Hezbollah ir užtikrinti stabilumą Libane. Tačiau tarptautinė bendruomenė dabar e, pirmą kartą domis, susidomėjo Sirijos ne, ne, ne užsienio santykiais, bet padėtimi šalies viduje. žinoma, galbūt tai neįeina į tokios organizacijos kaip Human Rights Watch mandatą, bet taip, jeigu regione įsivyrautų taika, tai sumažėtų priežasčių įtampai. Tačiau kita vertus, ar tai tikrai susilpnintų Asad šeimos norą toliau valdyti Siriją? Aš tuo labai abejočiau. Nes mes matome, ir tai yra didžiulis iššūkis, pažiūrėjau, matėme, kaip buvo su Egiptu. Buvo sudaryta Egipto ir Izraelio taika, tačiau Mubarako šeima vis tiek rado priežasčių toliau valdyti Egiptą. Žinoma, visos pastangos mažinti įtampą regione būtų sveikintinos, tačiau lygiai taip pat svarbu suprasti, kad Sirijos E, vidaus padėtis taip pat labai svarbi ir režimas gali teikti, kad e, nori siekti taikos su Izraeliu demokratinių vidaus reformų sąskaita. E, kai Radi Mahluf, vienas iš garsiausių verslininkų ir režimo šalininkas, kai davė interviu prieš keletą savaičių New York Times dienraščiui, jis nekarta naudojosi Izraelio kortą ir teigia, kad tik šis režimas, tik Sirijos režimas gali užtikrinti taiką regione. Taigi tas režimas gali elgtis labai ciniškai ir sakyti, kalbėkite su mumis, mes esame atsakingas partneris regione. Bet tai nieko neduotų. Dėkuoju. Norėčiau pasakyti, kad šitas nuomonių pasikeitimas buvo labai naudingas, apgailestauju, kad mes negalėjome e, naudoti visomis kalbomis, kad negalime. Mes pasikeitėme nuomonėmis pagal galimybės ir aš džiaugiuosi, kad jūs prisijungėte prie mūsų posėdžio internetu. apibendrinti norėčiau suteikti žodį Jas Alach. Tikoju, aš norėčiau paminėti keletą klausimų, kurie buvo paminėti. Dėl to, pavyzdžiui, kad šitas režimas nėra koks nors vieną religinę bendruomenę atstovaujantis režimas. Tačiau vis dėlto šitas režimas būtent ir naudoja tą e, religinių bendruomenių kortą, kadangi e, anksčiau Sirija turėjo ir ministrą pirmininką, kuris buvo krikščionis. Sirijoje visuomet ir krikščionis, ir žydai gyveno e, santaikoje. Tačiau šitas šitas režimas jau nebesivauja tokia santarvės samprata, to siekia gyventojai. Ir todėl tai nėra joks pasiaiškinimas režimui. Svarbu taip pat jam būtų užtikrinti taikas su Izraelio gyventojais, o ne su uh, oficialius sluoksniu. Taigi mes e, e, baigėme savo posėdį aptarti situacijai Persų įlankos e, valstybėse. Norėčiau pasakyti, kad kitas posėdis vyks Strasbūrė, birželio 9 dieną, Europos tarybos atstovas Tomas Haman atvyks į mūsų posėdį. Taip pat tarptautinės teisės skyriaus Izraelio karinių pajėgų departamento atstovas taip pat dalyvaus mūsų posėdėje. Taigi dėkoju Jums už atvykimą į šitą posėdį ir už Jūsų mintis. Dėkoju.